Taip, norėčiau priminti nariams, kad dabar jau Perėdame prie kito klausimo. Skaitminės Europos programos sudarimas nuo 20 iki 27 metų. Ir rugsėjo 3 dieną jau buvo apsvarstytas projektas nuomonės mūsų, frakci... mūsų e, komisijoje ir Patikta yra 287 pakeitimai. 40 minučių turime šiai temai. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai poniai Miliner. 5 minutės. Prašau laikytis laiko pribojimų, nes darbo tvarkėje yra tikrai labai daug reikalų. Dėkoju, ponia pirmininkė tikiuosi, kad užteks mums laiko ir man 5 minučių, ir mums bendrai 40 minučių. Na, ką galėčiau iš karto pasakyti, tai kad galiu pasidžiaugti, jog e, Skamės Europos programa sulaukė puikių diskusijų su šilės pranešėjais ir mes rengiamės rengti kompromisus, kurie bus plačiai palaikomi. 26 rugsėjo dieną vyko pirmas posėdis šešėlių pranešėjų ketiname toliau tartis dėl to, kaip darbas vyks toliau, rytoj ir kitą savaitę per posėdžius. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad vienas svarbiausių pasiūlymo elementų vis tik e, na, nebuvo svarstomas šioje šio, šio nuomonėje. Tiksliau, nebuvo dėl jo abejojama šioje nuomonėje. Tai yra tai, kad pati programa yra naudinga. 9,2 milijardai eurų, kurios siūlo komisija, turėtų būti laikoma tam tikru minimumu, kurio reikia, kad būtų galima užtikrinti sėkmingą programų veikimą. Toliau. Kita klausimų dėl programos tikslų ir apimties. Reikia plačiau dėl to diskutuoti ir ypač bus daug diskutuojama dėl programos pratinės vertės bei dėl to, kokį, arba, arba skiriama, skiriami atskiri tikslai kibernetinio saugumo ir žvalgybos ryčiai. Taip pat bus siekiama surasti subalansuotą požiūrį, kuris leistų atliepti tos poreikius. Taip pat reikia lankstumo ir supaprastinimo, kad būtų galima geriau perimti žinias Taip pat reikia užtikrinti, kad projektai, kurie būtų finansuojami per šią programą, nekeltų pavojaus Europos saugumo autonomiškumui. Taip pat reikia imtis skubių veiksmų, tokias rytis kaip dirbtinis intelektas. Tačiau šie veiksmai turės remtis platesniais sprendimais, kuriuos dar reikės rasti Europos lygiu. Toliau pasakysiu, kad e, daugumo pakeitimų iš visų frakcijų kalba apie tam tikrus technologinius trūkumus Europoje. Mūsų tikslas čia yra su, suformuoti kuo aiškesnį situacijos vaizdą, galime vertinti mūsų tinklų situaciją ir geriau dėmesį į aktualius aspektus. Vienas svarbių tokių aspektų tai yra įgyvendinimas programos bei įgūdžių atnaujinimas ir gerinimas. Reikia užtikrinti tinkamą sinergiją tarp šio, šios programos ir kitų susijusių programų. Taip pat reikia pasirinkti analogiškoms patirtimis iš anksčiau. ICT e hubs, kurie buvo įsteigti pagal Kosmos 20 programą. Todėl reikia numatyti bendrabiavimo galimybes su skaitmeniniais centrais ir visom, kitomis aktualiomis institucijomis. Taip pat reikia užtikrinti, kad šis programos tikslai ir ištekliai nenukentėtų, nesusilpnėtų ir ES neprarastų pagreičio, kurį yra įgyjusi šioje srityje. Taip pat norėčiau visiems priminti, kad e, mūsų diskusijos bus atsižvelgiama e, į, į diskusijas, kurios vyksta kitose komitetuose, kur išsako savo nuomonę. Ir mes jau esame sukūrę gerus bendravimo santykius su šiais komitetais. Dėkoju. Dėkoju. Puiku. Toliau ponas Zorino, ne, atsiprašau, ponas Del Castillo, ponė D. Castillo. Taip, atsiprašau, kad pavėlavau, bet vis tik pavėlavau nedaug. Kaip žinote, su Konstanca mes kartu dirbome. Taigi, tu, dvi minutės turiu. Be abejo, nekartosiu patai, kad dokumentas yra labai svarbus, tai jau buvo pasakyta turbūt tikrai dokumentas svarbus. Kaip siūlo pranešėjai, reikia paremti komisijos siūlymus, kad reikia finansuoti įvairias programas, rasti papildomas paramos. Svarbiausias dalykas vis tik yra plėsti taikymus rytį. Eiti toliau, kalbėti ne tik apie dirbtinį intelektą, superkompiuterius, Tačiau vis tik turime būti labai atsargus čia, nepadaryti kalėdaglūtas iš šio projekto ir atsirinkti tik tos projektus, kurie iš tikrųjų yra aktualūs ir po kurių poveikis bus svarbus. Porą aspektų norėčiau paminėti. Pranešėjai jau žino, žinoma, vis, apie tai aš jau pateikus pakeitimų. Taigi vienas dalykas yra tai, kad kaip bendrauti su šiomis šalimis, didinant e, pajėgumus Europoje. Be abejo, diskusijos čia labai svarbios, tikrai tur, ir turime būti čia atsargus, reikia užtikrinti, kad rasime subalansuotą prieigą, kaip įtraukti kitas šalis ir kad visus atvejus vertiname atskirai, atsižvelgdami į reglamento tikslus. Taip pat toliau. Dirbtinis intelektas ir etika. Palaikau pasiūlytą prieigą, tačiau Manau, kad reikia tai dar tikslinti. Reikia numatyti etikos saugiklius, kurie būtų taikomi atskirai svarbės atvejais. Taigi mes kol kas dirbame labai gerai, nevėluojame ir e, vis tik dirbame laiku, dar aišku yra ką tikslinti bet puikiai, puikiai bedarbiavam su pranešėjai ir nebejoju, kad rezultatas bus puikus. Dėkoju, poniai Del Castillo, toliau dvi mintas, ponas Sorinijo. E Dėkoju, pirmininkė. Na, yra įvairių sąsajų tarp įvairių skaitmenių technologijų ir taip pat yra sąsai tarp skirtingų regionų, skirtingų bendruomenių. Tad štai ši programa, kurią dabar aptarėme, Skandinės Europos programa, turi užtikrinti mūsų bendrų vertybių įgyvendinimą ir turi užtikrinti, kad mes būtume skaitmininio pasaulio priešakyje. Komisijos pasiūlyme keliami įvairius prioritetai, tačiau pasiūlymas yra gana miglotas. Miglotai nusako, kaip tos tikslus pasieks, ypač kalbant apie biudžeto garantijas. Būtent todėl parlamento darbas yra labai svarbus, nors laiko tam nėra daug. Tikrai turime dirbti labai ambicingai. Ačiū pasveikti pranešėją, padengus pranešimą. Taip pat ir šešėliniai pranešėjai įnešė savo indėlį. Manau, kad visi kartu galime užtikrinti, kad tai būtų puikia priemonė pažangai. Yra svarbus keli elementai. Pirmiausia, kaip užtikrinti paslaugų efektyvumą skaitmenės rytyje, tuo pačiu neprarandant turinio kontrolės. Turime vertinti taip pat ir kimintos saugumo klausimus, taip pat dirbtinis intelektas aktualu. Toliau, kaip skaidriai plėtoti šią programą kartu su kitomis programomis. Reikia išvengti didelių klaidų ir tinkamai susijęti programas. Ir taip pat, aišku, žvelgti reikia į etinį lygmenį, reikia turėti galvoje etinį, etinį, e, etinį, atsiprašau, kontekstą. Svarbu visose etapuose ginti Europos vertybės, taip pat ir saugumą, prieigos universalumą. Apie 300 pakeitimų patikta. Tikrai daug, tačiau jų reikia, kad būtų galima tinkamai dokumentą subalansuoti ypač atsižvelgiant į esminius dalykus, tai yra bedarbiavimas su šiomis šalimis pagal mums tinkamus kriterijus. Taip pat reikia tinkamai užtikrinti saugumą bendradarbiavime. Taip pat reikia tinkamai integruoti bendradarbiavimą visose Europos šalyse. Vienodų pagrindų dėkoju. Dėkojame ponui Zarinio, toliau ponas Ashley Fox, konservatorių ir reformuotojų frakcijos narys. Tai jau trečia, dabar šiuo metu trečia didžiausia frakcija parlamente. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad priminėte kolegoms šį faktą. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už bendrabiavimą ties šiuo dokumentu. Skaitminė Europa yra labai svarbus pasiūlymas, kuris galbūt naudingas verslui, administracijoms ir darbuotojams ir padėti perėti prie skaitmenės ekonomikos reikia darbuotojus aprūpinti naujais įgūdžiais, kad jie galėtų pasinaudoti naujomis galimybėmis. Tai užtikrintų mūsų ekonomikų dinamiškumą ir atsparumą. Taip pat reikia užtikrinti didesnį pasitikėjimą, e, gerinti saugumą, tai turėtų padidinti prieigą prie naujų rinkų. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, kad valstybės institucijų būtų atskaitingesnės, skaitmenizuojant jų paslaugas. Tai gali padidinti visomis pasitikėjimą. Mūsų frakcija nori pabrėžti inovacijų centrų svarbą. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į dirbtinį intelektą. Mes norime, kad duomenys būtų atveriami, tačiau laikantis duomenų apsaugos reglamento. Taip pat svarbu koordinuoti veiksmus su, su kitomis aktualiomis programomis. Tačiau yra dar neiškių dalykų. Pirmiausia, skirstimo kriterijai nėra aiškus, jie bus apibriešinami vėliau ties darbo programoje. Kitas dalykas nors ir džiaugiamės, kad yra pasiūlymų, kaip nubrėžti naujus kibernetinės saugumo tikslus, tačiau jie remsis komisijos pasiūlymų, kuris dar nepatiktas. Taigi yra neiškumų, nors e, pranešėjai ir kalba apie tai, kaip reikia užtikrinti geresnį skaitmeninių įgūdžių įgyjimą. Na, mūsų manimų pasiūlyme numatomi tam tikri tikslai pramonė, bet tai nėra strateginiai tikslai. Pavyzdžiui, kėl klausimas dėl trečiųjų šalių įtraukimo. Ar tikrai jų traukimas kelia pavojų strateginiam autonomiškumui Europos Sąjungoje? Manome, kad priešingai tai yra tik protekcionizmas, tokių šalinių įtraukimas. E, kitas dalykas yra Europos e, superkompiuteriai. Reikia pasiekti mūsų tikslus šioje srityje ir manau, kad reikia traukti visas šalis, kurios gali būti naudingos. Tačiau kas bus? Kad, tarkime, jeigu nors trečioji šalis gali įsijungti Europos kliminio e, superkompiuterių programą, tačiau negalės įjungti į šią programą. Tikrai tai nebus gerai. Tad dėkoju, dėkoju pranešėjai už darbą. Dėkoju Ešlai. Ar yra Aldė atstovas? Panašu, kad ne. Gerai. Toliau. Ponas Butiko Faržaliųjų vardu. Kaip žinote, Pone pirmininkė, žalė yra penktoji frakcija pagal dydį ir mes to labai didžiuojamės. Ir be abejo, mūsų frakcija išauks po kitų rinkimų. Na čia padėkoti pranešėjai bei kitiems šilėms pranešėjams už tai, kad e, darbas buvo produktyvus, bendradarbiavimas buvo produktyvus. Norėčiau paminėti keletą smulkesnių dalykų, kurie dar yra svarstytini kuri, dėl kurių dar reikia dėrėtis. Mes manome, kad dirbtinio intelekto etinis lygmuo yra labai svarbus ir reikia atkreipti tai, į tai dėmesio. Na, yra tam skirtas paragrafas, kuris mus taip pat džiugina. Toliau. Mes e, manome, kad matos, matoma vis didesnių skirtumų, skaitminių skirtumų ir tarp įvairių visuomenių, ir tarp Europos regionų. Manau, kad reikia reaguoti į šiuos abu tuos atotrukius, skaitminius atotrukius. Inovacijų centrai čia bus labai svarbus. Manau, kad mes čia galėtume padaryti pažangos, jeigu užtikrinsime, kiek tik įmanoma, kad skaitminės inovacijos centrai kad jie galėtų būti kūriami pagal panašius standartus. Tai paremtų verslai įvairiose regionuose ir šalyse ir kad ta parama būtų panaši. Na, kyla dviejonių dėl kai kurių dalykų. Pirmiausia, dėl to, kaip komisija bando izoliuotis, kaip mes Europos programą nuo kokio nors tolesnio parlamento dalyvavimo. Ne, čia tikrai yra perstengiama. Manau, turėtų būti daugiau bendra, bendradarbiavimo su parlamentu. Čia turiu galvoje ir darbo programą, ir kitus dalykus. Taip pat kilo klausimas dėl dalyvių. Kam bus leidžiama dalyvauti? Mano vertimu, ponia, kaip sakė taip pat ponas Fox, čia svarbus yra strateginis klausimas Pažiūrėkime, kągi prieš, prieš kelias dienas Bloomberg pranešė apie e, kibernetinio saugumo klausimus, kurie siejasi su, su techninės įrangos pirkimu iš Kinijos. Taigi, gali būti technologinių pokyčių, kurie leis kam nors iš kitų šalių, iš kito pasaulio krašto uh, E, pasinaudoti labai pažangiamis technologijomis, kad galėtų kontroliuoti, paveikti, tarkime, pramoninę įrangą ar kitų, kitokį įrangą nuotoliniu būdu. Taip pat e, galbūt technologijos leis gauti prieigą prie debesų kompiuterijos. Tad e, kibernetinis saugumas yra esminės svarbos dalykas, tai yra būtinas dalykas, į kurį mes turime kaip įmanoma geriau investuoti. Be abejo, reikia atsiverti, tačiau tik tinkamomis sąlygomis. Atsiverimas negali kelti pavojus mūsų kibernetiniam saugumui ir aš dar nesu tikras, ar mes jau tinkamą ties formulavome dok dokumente. Dėkoju, ponia Butinkoferė, už tai, kad 65 procentus viršytą savo kalbėjimo laiką. Atsiprašau, na, maniau, kad Aldė laiką galėjau perimti. Na, jūs penktą didžiojo frakciją, galėjau jums šiek tiek daugiau leisti pakalbėti. Nieko nėra išguoja? Aš ir už juos galiu pakalbėti. Labai dėkoju, sako pirmininkas. Toliau ponas Tamburano. Mano frakcija yra maža. Mes e, esame patenkinti pranešėjos e, darbu, dėkojame jai Skaitmėjęs Europos e, programa mums e, labai rūpi ir yra patraukli. Mums kelia nugastavimų kai kurie aspektai, norėtume, kad jie būtų panagrinėti giliau ir šitais klausimais pateikėme e, įvairių pakeitimų, nes kai kurie aspektai mums atrodo dviprasmiški. Mes palaikome mūsų skaitmeninę programą, mes manome, kad ir mūsų įmonėms, ir piliečiams, ir kitoms suinteresuotoms pusėms Reikia šitų dalykų, tai svarbu tarptautiniu mastu, taip pat e, reikėtų daugiau skaidrumo, be kita kur viešuosiuose pirkimuose. Ir reikėtų daugiau dėmesio skirti geografinės pusiausvėros užtikrinimui, kalbant e, apie viešą administravimą bei skirtumų mažinimą viešuosiuose paslaugose. Turime e, spręsti e, skirtumų mažinimo problemą. Taip pat kalbant apie įvairias skaitmeninės infrastruktūras, kurios e, e, susijusios su mūsų duomenimis yra lemiamos reikšmės mūsų ateičiai. Mes turime plėtoti ES gebėjimus šioje srityse, nes ES kol kas dar kai kuriuose sektoriuose atsilieka. Mes turime taip pat skirti daugiau dėmesio aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių formavimui ir tai, kas pradedama mokykloje, turi būti paskui tęsiama viso gyvenimo metu. Taip pat turime spręsti priklausomybės nuo skaitmeninių technologijų problemą, tai yra ateities kartų e, problema. Ir čia turime pagalvoti, apie atitinkamas programas ir jų finansavimą. Taip pat turime galvoti apie visų amžiaus grupių vartotojų psichologinius e, e, profilius ir skaitmeninį poveikį jiems. Kalbant apie vadinamąją techno, techninę etiką, manau, kad uh, E, kolegos palaikys mus, jog šis aspektas yra esminės svarbos. Dėkuoju. Dabar ponė Griffin, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Visada e, labai malonu pirmininką, mes esame antroji pagal die frakciją. Noriu sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta, kad reikia akcentuoti uh, E, ES ir trečiųjų šalių santykius nagrinėjant šį dosiją ir taip pat nagrinėdami tokį dosiją kaip Europos horizontas turime apriepti kaip galima daugiau. Aš noriu padėkoti poniai Mlinar už puikiai atliktą darbą, bet kaip buvo pasakyta, negalime atskirai galvoti apie skaitmeninės technologijas ir švarę aplinką. Skaitmeninės technologijos padeda mums ES siekti tikslų. Mes turime pasirūpinti, kad niekas neliktų paliktas e, nuo šalyje, nei geografinių, nei kitų požiūrių. Taigi reikia teisingo perėjimo, mums reikia e, sugebėti perkvalifikuoti žmonės, padėti jiems kelti kvalifikaciją, suteikti pameistrystės galimybių, kad jie galėtų e, pasinaudoti visais skaitmenės ekonomikos privalumais. Skaitmenė ekonomika ir piliečiai yra ta pati, yra ta patus dalykai. Taip pat reikia neužmiršti ir daiktų interneto. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, poniai Griffin. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Ne, bet e, tada suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams. Ponas Badik. Ačiū. Noriu komisijos vardu padėkoti pranešėjams už teigiamus, padrasinančius žodžius, kurie buvo išsakyti. Mes, žinoma, pritarėme pastaboms, kurios buvo pateiktos, tam pavyzdžiui, kad reikia stiprinti etikos matmenį, mažinti skaitmeninį atotrukį. Dėl to mes ir siūlome skaitmeninių inovacijų centrus, tai yra vienas iš būdų tam atotrukį sumažinti. O kalbant apie priklausomybę nuo skaitmeninių technologijų, na, turbūt ne šioje programoje mes kalbėsime apie šią problemą. Yra kitų programų kurie yra skirti tokiems aspektams. Apskritai norėčiau padėkoti Jums už pastabas. Final... Dabar pranešėja ponė Mlinar e, pateiks savo baigiamasis pastabas. Ačiū, ačiū už visas pastabas jos iš esmės atitinka diskusiją kuri vyko šešėlinių pranešėjų susitikime. Noriu tik priminti, kad mes ieškome tokių sprendimų, kurie užtikrintų ir EFTA šalių dalyvavimą Europos ekonominėje erdvėje. Norime, kad tos šalis dalyvautų ir bendrojo įmonėje, ir kitose programuose, pavyzdžiui, e, Europos ryšių infrastruktūros priemonės programoje ir mes taip pat galvojame ir apie tos programos išplėtimą į trečiasias šalis. Dėl dirbtinio intelekto mes laukiame, kol komisija parengs tolesnę reguliavimo bazę, kurioje būtų numatyti etikos, numatytos etikos gairės e, kurios neužkirstų kelio inovacijoms. Čia reikia pusiausvėros. Dėl skaitmeninio atotrukio mes tikrai E, tikime tų specifinių programų pridėtinė vertė. Reikia galvoti apie visos ES gebėjimus, e, kad, taip pat, kad naudos gautų ne tik e, pažengusios šalis. Tie skaitmeniniai centrai, kurie buvo paminėti, turėtų veikti kaip tinklas, jie turėtų regioninių lygių stiprinti ir paskirstyti gebėjimus ir turėtų padėti mums siekti to tikslo, kurį minėjo ponė Griffin. Dėl skaitmeninio raštingumo. Tai neįeina į šią programą, nemanau, kad galėtume apriepti šią sritį, nes tiesiog nepakaks tam lėšų. Mes kalbame apie 9,2 milijardus eurų, jeigu biudžetas bus paliktas toks, koks yra. Manau, kad programos nereikėtų per daug apkrauti, nes tada atsiras per daug tikslų ir mes ne vieno iš jų neįgyvendysime. Ačiū. Dėkoju poniai Mlinar. Norėčiau pridėti asmeninio pobūdžio pastabą. Aš visą savo gyvenimą dirbu skaitmeninių technologijų srityje ir norėčiau padėkoti visiems už jų pasisakymus. Na, aš pati dirbau su dideliais kompiuteriais, su tokiamis kartografinėmis kortelėmis, taip pat ir mm, atsirado vėliau internetas. Uh, Noriu dabar pasakyti, kad balsavimas įtre komitete šių klausimų numatomas lapkričio 21 dieną. Dabar periname prie kito klausimo, tai yra viešojo sektoriaus informacijos naudojimas. Čia kalbame apie naują, apie pasiūlymo išdėstymą naują redakciją ir Pagal darbo tvarką pakeitimai gali būti teikiami tik tuo atveju, jeigu jie teikiami dėl pasiūlymų, kuriuose yra pakeit... dėl tų punktų, kuriuose yra pakeitimų. Ir mm, kiti pakeitimai gali būti priimti tik išimtinė tvarka ir kiekvienu atveju atskirai. Jūs gali patvirtinti pirmininkas, jeigu jis nusprendžia, kad tie pakeitimai būtini dėl priežasčių susijusių su teksto vidaus logika arba jeigu pakeitimai yra e, neatsiejami nuo kitų priimtinų pakeitimų. Ir tokios priežastis, tokie motyvai turi būti išdėstyti prie e, pakeitimo pagrindimo raštu. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui, ponui Silikiotis. Prašom. Ačiū pirmininkė. norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams, taip pat jų padėjėjams už visus konstruktyvius susitikimus, posėdžius, kurie įvyko. Kai kuriais klausimais mūsų nuomonės išsiskyrė, bet aš esu tikras, kad mums pavyks puikiai bendradarbiauti, nepaisant išsiskyrusių nuomonių. Uh, Europos komisijos pateiktas pasiūlymas yra geras pagrindas diskusijoms, kalbant apie tos direktyvos išdėstymą nauja redakcija. Kaip pirmininkė jūs sakėte, mes kalbame tik apie tas nuostatas, kurios yra siejamos su tuo nauju išdėstymu ir tik dėl jų gali būti teikiami pakeitimai. Norėčiau pasakyti, kad e, Europos parlamentas yra tiesiogiai išrinktas ir dėl to jis turi reaguoti į mm, visuomenės poreikius ir reikalavimus. Mes turime būti tikri, kad visuomenė galėtų naudotis atvirais duomenimis, kad atvirais duomenimis galėtų naudotis ir piliečiai apskritai, o ne tik patys turtingiausi piliečiai. Mes manome, kad Šie duomenys turi būti teikiami nemokamai. O kai jeigu jie susiję su išlaidomis, tai tos išlaidos turi būti nedidelės, kad tie duomenys būtų prieinami e, visiems. Taip pat e, svarbu, kad komisijos pasiūlyme yra minimas e, poveikis, kurį, tai yra minima, kaip ši direktyva gali paveikti darbo pasaulį, darbo rinką. Kalbama apie viešojo sektoriaus e, subjektus ir taip pat e, vietos valdžios institucijas, kurios smarkiai nukentėjo dėl taupimo priemonių ir dėl krizės. Uh, Svarbu, kad visos, visi šie subjektai galėtų prieiti prie visų rūšių informacijos ir kad ta prieiga būtų nemokama. O kalbant apie didelės vertės duomenis, mūsų nuomonė, Europos parlamentas turėtų atlikti svarbų vaidmenį šioje srityje. Dėl to mes siūlome išlaikyti deleguotosius aktus šioje srityje. Turi būti priimami deleguotieji teisės aktai neturi būti perinama prie kitų tipų aktų. Turi būti sudaryti baziniai sąrašai. Ir būtent remiantis tais baziniais sąrašais reikėtų diskutuoti su Europos komisija. Ir baigdamas norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kuris mano nuomonė yra svarbus tai yra viešasis sektorius, viešojo sektoriaus institucijos. Reikėtų šiuos subjektus įtraukti į taikymo sritį. Mūsų nuomonė, tačiau e, valstybinės įmonės neturėtų būti įtrauktos, nes e, būtų tada pažeistos konkurencijos sąlygos. Taigi ypač nereiktų įtraukti tokių įmonių, kurios veikia tose, toje pačioje srityje kaip kitos įmonės, nes mes kalbame apie duomenis, kurie yra sukurti e, viešojoje erdvėje ir negali būti, kad e, E, privačios bendrovės galėtų labai mažomis sąnaudomis prieiti prie tų duomenų. Dažnai duomenų rinkimą finansuoja viešasis sektorius, o prie jų norinčios prieiti įmonės nėra mažos, jos yra didelės. Ir aš manau, kad e, gali, gali dėl tų įmonių, privačių įmonių veiklos padidėti prieigos e, prie duomenų kainą. Taigi šiame pasiūlyme, į šį pasiūlymą nereikėtų įtraukti privačių bendrovių. Taip pat reikėtų paminėti ir tas privačias bendrovės, kurios ketina pasiūlyti tokių pačių paslaugų kaip ir valstybinės įmonės. Taigi, jeigu ir vienos ir kitos įmonės veikia tame pačiame sektoriuje, reikia, kad jos veiktų vienodomis konkurencinėmis sąlygomis, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra valstybinės ar privačios, kad nebūtų iškreipyta konkurencija. Bonny, two, two Dabar EPP vardu ponas Boni, dvi minutės. All... Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už išsamų pranešimą, laukiu mūsų tolesnio bendro darbo. Viešojo sektoriaus informacijos direktyva yra žingsnis pirmin, e, siekiant e, pagerinti prieigą prie viešosios informacijos. Mes turime skatinti viešojo sektoriaus subjektus e, suteikti prieigą prie duomenų ir svarbu, kad ta prieiga būtų realiuoju laiku vaikų. Ir ta, ji turi būti suteikiama, taik, kuriant mm, taikomasias programas. Taip pat reikia mm, numatyti ir asmens duomenų anonimizavimą ir laikytis visų duomenų apsaugos taisyklių. Noriu paminėti kelis dalykus. Visų pirma, viešojo sektoriaus įmonės jų turimi duomenys yra susijęs su visuotinės svarbos paslaugomis ir pasitikėjimu valstybiniu sektoriumi. Čia daug kontrolės yra valstybės rankose. Manau, kad mes turėtume pagalvoti, kaip naudotis valstybės įmonėmis, nes jos yra geras pagrindas mūsų busimai domenų politikai. Tačiau, kaip minėjo pranešėjas, mes turime Mm, įsitikinti, kad visi procesai e, atitiks e, teis, sąžiningos konkurencijos principus. Viešojo sektoriaus įmonės, įmonėms turi būti taikomi tie patys reikalavimai, nereikia atskirti viešojo ir, ir privataus sektoriaus e, subjektų, nėra jokio pagrindo taikyti šias skirtingas sąlygas. Taigi viešojo sektoriaus įmonės yra mūsų svarbi partnerė, bet ji turi laikytis taisyklių. Kitas dalykas - didelės vertės duomenys, duomenų rinkiniai. Būtent jie yra šios naujos redakcijos objektas. Labai svarbu e, apibriežti ES lygių duomenų rinkinių kategorijas. Reikia taip pat ir tam tikro derinimo nacionalinių lygių, taip pat reikia įtraukti dabar trūkstamus sektorius, tai yra transportas, judumas, geležinkeliai, žemės stebėjimas ir aplinkosauga. Būtent tai yra pagrindinės augimo sritis, kalbant apie mm, viešąją informaciją. Valstybės narės turi pasirūpinti, kad duomenys būtų prieinami nemokamai, kad e, jie būtų mm, kompiuterizuoti. Mm. Žinoma, turime aptarti, kuris modelis yra geresnis, ar deleguotojai aktai, ar įgyvendinimo aktai. Kiek suprantu, diskusijos bus apie deleguotusius teisės aktus. Ir prieiga turi, suteikiant prieigą, turi būti numatyta galimybė pakartotinai duomenis panaudoti, taip pat turi būti užtikrintas sistemų saveikumas. Mes norime, kad visoje Europoje būtų tokių pačių galimybių. Ir paskutinis dalykas E, šios informacijos direktyvos taikymos rytis neturi būti išplėsta ir neturi būti įtrauktos e, tos viešojo sektoriaus įmonės, kurios yra laikomos e, svarbiais operatoriais pagal mm, tam tikrus sau pagal tam atitinkamą direktyvą. Taigi turime numatyti atvirą prieigą, tačiau reikia ir nustatyti ir papildomų sąlygų, kaip panaudoti tam tikras priemonės. Ačiū. For... Dėkuoju ponai Boni. Dabar ponas Zorinijos socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju ponė pirmininkė. Mes uh, nagrinėjame labai svarbu tekstą. Mes jau esame diskutavę apie tai, kai diskutavome apie kitą darbotvarkės punktą - duomenų tvarkymas, naudojimas yra labai svarbus mums aspektas. Čia turi būti užtikrinama duomenų apsauga, apsaugant piliečius. Viešosios įmonės ir privačios įmonės neturi pamiršti, joms tenkančių prievalių asmens duomenų apsaugos srityje. Labai svarbu ir tai, kaip yra užtikrinama prieiga prie duomenų ir kaip jie tvarkomi. Skatinti viešo sektoriaus paslaugas, panaudojant viešuosius duomenis siekiant e, ekonominio, geografinio ir, ir kitokio neutralumo yra šitos taikymo peržiūros esmė. Mes e, to būdu galime iš naujo perkurti ES šį e, sektorių, galvodami apie 5G panaudojimą įvairių naujų technologijų panaudojimą ir būtent tuo požiūriu e, turime remtis čia. Dėkoju. Mm, atrodo, kad niekas nenori pasisakyti. Tad mes dabar suteiksime žodį ponui Petersenui, Alde atstovui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, kalbėsiu labai trumpai. Aš iš principo pritariu prieš tai kalbėjusiam kalbėtojui. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Silikiočiui, pranešėjai, už puikų bendradarbiavimą rengiant pranešimo projektą. Aišku, mūsų nuomonė šis pasiūlymas yra labai svarbus. Jisai stiprina ES duomenų ekonomiką ir tuo būdu siekiama suvienodinti šiam sektoriui taikomas taisyklės, tai yra normalu skaitmeninėme amžiuje. Taip pat e, čia kalba sukasi apie dinamišką prieigą prie e, duomenų, prie didelės svarbos, apie didelės svarbos duomenys taip pat. Mes puikiai suprantame, jog gali kilti rizika, jog e, kai kurios viešosios struktūros sudarys specialius susitarimus su privačiomis e, įmonėmis. Tokia rizika yra ir mes turėtume, aišku, kreipti dėmesį šitos aspektus. E, aš manau, kad e, Alde frakcijos nuomonė reikėtų išlaikyti viešasias įmonės taikymas rytyje, kaip kad ir siūlo komisija. Ir mes taip pat e, norėtume, kad e, e, didelės svarbos duomenys taip pat būtų atspindėti šitame tekste. Dėkuoju dar kartą už puikų bendradarbiavimą. Dėkuoju ponui Petersenui, dabar žalių frakcijos vardu Rėda. Dėkuoju ponė pirmininkė. Pirmą noriu padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą. Ši tema man asmeniškai yra labai svarbi. Komisija žengia didelį žingsnį į priekį, įtvirtindama didelės vertės duomenų savoką šiame tekste, nes tie duomenys gali būti naudojami pakartotinai, juos, juos gali naudoti bet kas. Kodėl tai svarbu? Pavyzdžiui, Vokietijoje kartografiniai E, duomenys, žemėlapių duomenys yra nenaudojami už dyką, už juos reikia mokėti. E, tokius duomenys gali naudoti Google'as, Google Maps, tačiau kai kurios mažos įmonės negali turėti tokios e, prieigos. Komisija siekia, kad didelės vertės duomenys Komisija mano, kad už tokius duomenis nereikėtų mokėti, kad jie būtų prieinami visiems ir kad e, būtų naudojami veltui. Tai yra didelis žingsnis į priekį. Komisija siūlo, kad šie duomenys būtų vartojami būtent taip, mes kaip teisėkuros institucija turime apibriežti tuos didelės vertės duomenys. Mes e, turime galvoti taip pat apie tai, kaip ateityje keisime tuos dalykus. Aš manau, kad deleguotas aktas suteiktų parlamentui daugiau prerogatyvų. Būtent todėl mes e, ir norime, kad toks požiūris būtų įtvirtintas. Mes e, pritarėme pranešėjo pozicijai, tačiau norime atkreipti dėmesį į dvi problemas. Viena problema jau buvo kolegų paminėta, tai yra, kad viešos įmonės turi būti įtrauktos į taikymos rytį. Visų pirma, dėl to, kad e, jos e, turi pačių vertingiausių duomenų, nes tai yra uh, duomenys turintis labai didelę vertę visuomeniai ir todėl mes manome, kad tai turėtų būti įtraukta į taikymo sritį. Mes e, turime siekti užtikrinti, kad tai neturėtų neigiamų pasiekmių um, konkurencijai, tačiau komisija tai iš principo užtikrina savo pasiūlyme. Mes e, taip pat manome, kad e, mes turėtume įtraukti viešojo uh, intereso paslaugas ir e, turime taip pat e, užtikrinti, kad e, būtų traktavimo lygybė. Tačiau įtraukti viešasias įmonės būtų labai, viešuosias struktūras būtų labai svarbu. Taip pat e, turime kalbėti apie tas e, problemas, kurių gali iškilti dėl antrinio domenų panaudojimo kuomet e, nekombinuojame įvairūs duomenys, todėl kad sąlygos gali būti įvairios, todėl mes manome e, pritarti komisijai, kad e, viešosios struktūros neturi naudoti savo sui generis apsaugos teisės. Čia dėkuoju, atrodo, kad iš šešėlinių pranešėjų daugiau nieko nėra. Tad e, dabar žodį suteiksiu poniai Grostet. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aišku, kad e, viešasis sektorius turi labai daug įvairių duomenų, meteorologinių, skaitmeninių žemėlapių, ekonominių, socialinių duomenų. Tai yra augimo, ekonomikos augimo šaltinis, tie duomenys gali būti naudojami dirbtinio intelekto srityje ar siekiant padaryti veiksmingesnę e, viešo sektoriaus kokią nors politiką, pavyzdžiui, optimizuojant padėtį e, transporto sektoriaus veiklą. Tad tai gali būti, aišku, daroma ir remiantis e, viešo sektoriaus direktyva. Tačiau turime būti labai budrus e, dėl viešojo intereso paslaugų. Dažnai įmonės konkuruoja ir nereikėtų, kad čia nukentėtų kai kurios e, iš jų. Kai tam tikri duomenys, kurie yra didelės vertės, negali būti teikiami konkurentams, ypač kai kalba sukasi apie strateginius e, aspektus, jeigu tai yra viešos įmonės, todėl siekiant neiškraipyti konkurencijos su privačiomis e, įmonėmis, kadangi privačioms įmonėms ši direktyva nebus taikoma. Aš pateiksiu pakeitimų, kuriais siūlome padaryti taip, kad e, būtų geriau apibrieštas pakartotinis vartojimas įmonių, tvarkant savo pačių duomenis. Dėkuoju, ponė Nibler. Dėkuoju, ponė pirmininkė, meli kolegos. Dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą. Labai gerai, jog siūloma prieiga prie visų aptartų domenų visiems piliečiams. Tai yra labai teigiamas dalykas. Tai gali iš tikrųjų padėti panaudoti labai didelį potencialą, tačiau aš kai, turiu kai kurių kritinių mm, pastabų. Pritariu poniai Grostet, mes neturėtume dabar um, nubraukti kai kurių svarbių dalykų. Čia kaip Europos Sąjunga, kaip Europos e, Sąjungos atstovai, mes e, turime galvoti apie tai, kad prieiga prie šitų domenų yra susijusi su tam tikra administracinė našta. Kiekvienoje valstybėje sistemos skiriasi ir padėtis gali būti panaši kaip filme Matrica ateityje, tai kuomet galvojam apie visus tos duomenys, prie kurių bus užtikrinama į prieigą. Tai reiškia, jog darbo apimtis gali būti labai didelės ir mes turime galvoti, kas yra įmanoma, kas ne. Ir kyla klausimas taip pat dėl viešojo sektoriaus įmonių ir dėl konkurencijos taisyklių, dėl konkurencijos su kitomis įmonėmis. Mes gyvename laisvos rinkos sąlygomis. Mes e, vėliau diskutuosime apie konkrečius pakeitimus. Nesu tikra, kad uh, Mes turėtume versti viešinti kai kurios duomenys, tai kai kuris atvejais gali turėti neigiamų pasiekmių. Šiaip tema yra svarbi, aš labai džiaugiuosi, kad mes diskutuojam apie tai. Mes norime, kad direktyva būtų plačios apriepties. Ir paklausiu pranešėjo, ar jisai sutinka keisti taikymos rytį. Pone Nibler. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 21 amžiuje turime sveikinti tokios e, direktyvos pasiūlymą. Europos Sąjunga prisitaiko prie naujų sąlygų, prie duomenų ekonomikos. Ar e, mes norime, kad e, tie duomenys virstų vien tik ekonominę naudą ar siekiame kažko kito. Aš manau, kad 21-ame amžiuje duomenys ekonominių požiūrių yra labai svarbus, tie duomenys turi būti prieinami viešai. Manau, kad turime taip pat neapsunkinti viešųjų įmonių darbo siūlomomis nuostatomis tų įmonių, kurios teikia tos duomenys. Uh, nes jų pateikimas yra susijęs su tam tikromis sąnaudomis ir jeigu privačios įmonės veltui naudojasi, tuo tarpu tai yra pelno siekiančios įmonės, jeigu jos veltui naudojasi tais duomenis, duomenimis, tai gali kelti e, problemų. Priminsime, jog viešosios įmonės į, dažnai būna mažiau pelningos ir ypač e, jeigu jos uždyka, jeigu jos veltui leis naudotis tais duomenimis, jų pelnas dar labiau sumažės. Taip pačiame kontekste turime galvoti apie teisinį užtikrintumą. Komisija siūlo deleguotą teisės aktą. Aš manau, kad mes turime siekti kuo daugiau skaidrumo. Norėčiau, kad komisija aiškiau apibrieštų didelės vertės duomenų savoką. Dabar e, norėčiau paklausti, ar komisijos atstovas norėtų pasisakyti. Dėkoju. Pane pirmininkė, norėčiau padėkoti panešėjai už e, pranešimo projektą. Šiame pranešime yra pripažįstama e, viešųjų duomenų svarba piliečiams, ekonomikos augimui, ekonomikai apskritai e, esminės e, svarbos duomenys turi būti prieinami ES, tačiau mes turime aiškiai apibrėžti tai, ką komisija gali daryti šitoje e, srityje dėl duomenų apsaugos. Be jokios abejonės šita direktyva turi būti gyvendinama visiškai laikantis duomenų apsaugos taisyklių dėl e, apmokėjimo už duomenis. Tai būtų e, labai rimta kliūtis e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat e, tai stabdytų inovacijas. Visa medžiaga, kurią mes e, disponuojame, rodo, jog labai, kai kuriais atvejais labai nedaug gali gauti labai nedaug naudos, jeigu leisi laisvai naudotis tais duomenimis. Tačiau e, e, mes labai atidžiai išnagrinėjome konkurencijos e, aspektus šiame kontekste. Mes manome, kad e, riboti įsipareigojimai, kurios siūlo komisija, yra subalansuotas sprendimas. Mes čia nekalbame apie e, E, laisvai prieimamas duomenis e, viešosiams įmonėms. Skaitmeninės Europos programos kontekste yra numatytos galimybės finansuoti tam tikrus e, veiksmus valstybių narių lygmenių. Dėkoju toliau ponas Likijotis. Paskutinės išvados. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų komentarus, už jų pastabas. Na, ne, nesikartosiu čia. Supratau, žinoma, tos asmeninius dalykus, kurie buvo išsakyti, tačiau aišku, yra dar klausimų, kas reikės apspręsti E, išspręsti. Pavyzdžiui, esmės dalykas tai yra deleguotojo akto klausimas. Tai, kad būtų deleguoti aktų, negyvenimo aktai tam, kad parlamentas galėtų tinkamai dalyvauti diskusijose. Toliau dėl valstybinių įmonių. Na, suprantu, ką kolegos sako, suprantu argumentus ir sutinku su tais kolegomis, kurie sako, kad negalima čia kenkti konkurencijai Reikia tik suprasti, kad e, kartais viešosios e, tos valstybinės įmonės priklauso tam tikram regionui arba savivaldybei ir e, joms gali konkurencinė situacija būti labai neparanki, tad nereikia sukurti neligių sąlygų. Reikia rasti tinkamą sprendimą kaip ką, kaip, ką daryti tais atvejais, kai įmonės dirba toje pačioje pačioje srityje. Ir tikrai kyla klausimas, ar gali reikalauti iš tų įmonių, kad jos teiktų taip pat duomenis. Čia reikėtų tai galvoti vis tik, kad to, tai, tos valstybinės įmonės siekia bendro intereso, tad reikia tikrai labai atsargiai dirbti. tikrai reikia rasti būdų, kaip apginti tas e, įmonės. Dėkuoju, ponė, priminkit už tik tą žodį. Be abejo, mes ir toliau dirbsime kartu su šilės pranešėjais. Ačiū. Dėkuoju, ponui pranešėjai. Ačiū informuoti, kad pakeitimai gali būti teikiami iki spalio 11 dienos. Kolegos, Toliau, kitas svarbus klausimas - Europos gynybos fondo steigimas. Norėčiau priminti, kad Europos gynybos fondas tai yra nauja programa, kuria apima ir mokslinis tyrimus, ir pramonės inovacijas gynybos rytyje. Tai yra atskira programa pagal Europos horizontas programą komisija siūlo 13 milijardų eurų skirti šiam fondui. Iš jų 4,1 milijardo būtų skirta konkurencingiems ir bendradarbiaujančiams projektams. Todėl ši programa yra labai svarbi. Jis svarbi ir dėl lėšų skiriamų, ir dėl taip pat plačios taikymos ryties jau yra gauti 457 pakeitimai komisijos pasiūlymui, įskaitant 98 pranešėjo pakeitimus, kurie įtraukti į projektą. Diskusiją turime 40 minučių. Ir pirmiausia, čia stikti žodį kolegai, pranešėjai, profesoriui Krasnodepskijui, kuris pristatys pakeitimus skiriamas 5 minutės. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip tikrai, pakeitimų yra daug ir norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė savo 380 pakeitimų. Dabar jau, na, matydami tos pakeitimus, matome, kad ne visi sustarėme, ir ne vienodai suprantame šito fondo pagrindimą. Vienas iš tikslų yra Europos gynybos pramonės konkurencingumo didinimas. Tačiau poveikio vertinime komisija sako, kad reikia atsižvelgti ir į geopolitinius pokyčius, kurie vyksta Europos, na, regionuose greta Europos. Taigi yra pakeitimų, kurie atkreipia dėmesį, ar tikrai, ar vis tik nėra siekiama šiuo fondu militarizuoti ES. Taip pat yra išsakoma nuogastavimu, ar nebus pažeidžiamos uh, valstybių narių prerogatyvas gynybos rytyje. Kita vertus, kiti kolegos turi labai daug vilčių, labai daug vilčių sieja su šio fondu. Kolegos sako, kad tai yra proga Europos Sąjungai užsitikrinti strateginę autonomiją. Taip pat jie palaiko tokius tikslus kaip gynybos pramonės didesnis konkurencingumas. Taip pat reikia užtikrinti, kad Europa nebūtų priklausoma nuo gaminių iš trečiųjų šalių. Kitas dalykas yra inovacijų skatinimas. Tad e, tikrai džiugina tie pakeitimai, kuriais raginama skirti daugiau lėšų naujaus technologijų kūrimui. Na, nuomonės skiriasi dėl kurių atvejų. Pavyzdžiui, septintas straipsnis yra vienas tokių sudėtingų atvejų, tikrai galime sutikti visi, kad straipsnį dar reikia labai tikslinti, tačiau išsiskiria pozicijos, kaip jį reikėtų tikslinti. Renksime dabar kompromisus, sieksime užtikrinti didesnį teisinę iškumą, kad daugiau tesniškumo turėtų ir dalyvaujančios e, organizacijos, ir taip pat, kad komisija galėtų tinkamai apsaugoti interesus. Dar kitas diskusinis aspektas – kurį reikėtų paminėti, tai yra ES vaidmuo, atsiprašau, ES parlamento vaidmuo. Toliau, dešimtasis atvej, dešimtas straipsnis. Ten kalbama apie dalyvius ir kai kuriais pakeitimais raginama Europos lėšas skirti visų pirma Europos įmonėms. Turbūt tai palaiko dauguma. Tačiau kitą vertus galbūt reikėtų numatyti šiek tiek įtraukesnę Europos įmonės apibriežti. manau, kad e, jau esame realistiškai vertinę Europos gynybos pramonės situaciją, tad manau, kad galėsime parengti gerus pasiūlymus, kaip būtų galima užtikrinti tų įmonių dalyvavimą, kad jis tik atitiktų kriterijus. Kita vertus, e, programoje turės dalyvauti pat ir įmonių iš trečių šalių, bet reikia numatyti specialių sąlygų. Na, bet kokiu atveju per pirmąjį šėlį prašėjų posėdį mes jau pasitvirtinome tarpusavį, kad gana panašiai kurios dalykus matome, tad manau, kad tikrai yra vilties sukurti gerą kompromisą. Tik norėčiau padėkoti poniai Grostet už puikų bendradarbiavimą, kaip ir anksčiau bendradarbiavimą manau, ir toliau naudosime tais pačiais puikiais darbo metodais, nes jie tikrai spaudžia ir laikas. Dėkoju. Dėkoju. Toliau EPP vardu Dimitas Pone Grostet. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai už tai, kad puikiai su juo bedarbiavome. Be abejo, tikrai bedarbiavimo reikia, nes projektas yra labai ambicingas, tikrai noriu padėkoti už bendradarbiavimą. Taigi, šis fondas nuo 21 iki 27 metų numatomas, numatoma didinti ty, mokslinio tyrimų pajėgumus. Kalbame apie 13 milijardų eurų biudžetą, tas jau buvo minėta, tad projektas ambicingas ir tikrai gali būti naudingas projektas, gali būti tinkamai panaudotas dalykas. Tačiau, kad tai vyktų, reikia užtikrinti, kad atliekant projektus būtų tokias dėmesį kreipiama į kompetencijas ir į konkurencingumą. Taip pat svarbu. Pats svarbu išvengti. Svarbu išvengti griozdiškų struktūrų, kurios pasitaikydavo anksčiau su vairiais projektais ir kas vėliau gali labai išpūsti kainas ir sugaišti laiko. Kitas dalykas, norime pritraukti daug projektų, nes vis tik šis fondas yra naujovė Europoje. Na, nors tai, nebu, tai nebuvo įtraukta į ankstesnę programą, kuri iki 20 metų yra. Uh, Ir e, reikia dabar užtikrinti, kad šis fondas tinkamai veiktų. Taip pat labai reikia skatinti naujus bendrabiavimo būdus. Ir tai kaip tik yra ta europietiškumo dvasia, kad reikia ieškoti būdų, kaip sieti pačius geriausius projektus iš visos Europos. Toliau svarbu užtikrinti E, testinumą tarp programos, kuri buvo numatyta 1920 metais ir šito fondo, kuris tos nuo 21 metų. Svarbu užtikrinti mokslinio tyrimų testinumą, ir, tačiau taip pat užtikrinti testinumą ir su pramonės inovacijų sritimi. Mes, mūsų frakcija, ketiname taip pat ir teikti pakeitimų dėl intelektinės nusavybės apsaugos, perkeliančias tą nusavybę iš vieno aspekto į kitą. Tikrai reikia tai apsaugoti. Toliau kitas dalykas. Reikia užsitikrinti, kad Europa per daug nepriklausytų nuo trečiosios šalies, trečių šalių gaminių šioje srityje. Reikia taip pat numatyti labai gerus kriterijus, kaip pateikti projektus. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad e, būtent Europos įmonės vis tik e, gautų, galės pasinaudoti šiais europiniais pinigais. Vis tik juk e, mūsų konkurentai iš kitų pasaulio šalių savo lėšomis nesidalins, tad mes čia neturime būti naivus. Čia yra tie svarbėjai dalykai, kuriuos norėjau pabrėžti. Nebėjau, kad su ponu pranešėju tikrai puikiai vienas kitą suprantame ir užtikrinsime tinkamą ambicijų lygį šiam projektui. Dėkoju. Dėkuoju. Dėkuoju poniai Grastet. Toliau su demokratų vardu ponė Griffin. Vietoj pono Martan. Dėkuoju ponė pirmininkė. Eduardas atsiprašo, negali dalyvauti pats, pasisakyti, nes yra apribotos jo galimybės pasakyti po to, kai jis palaikė vertėjų streiką, tačiau jis stebi šį šio posėdžio transliaciją internetu. Prieš mėnesį vyko pirmas šalių pranešėjų susitikimas, buvo, buvo pasidalinta bendrais požiūriais, nuomonė bendromis. Ir dabar ateina laikas pasidalinti jau kokiais argumentais. Na, pirmiausia, numatyti kriterijai turi būti laikomi tam tikras minimumas. 13 milijardų eurų vargu ar padės dar labiau labai padidinti pajėgumus. Svarbu, kad šie, šios lėšos padėtų užtikrinti kai kurių technologijų trūkumų šalinimą. Mes turime bent pabandyti tai padaryti, nes kitaip po 17 metų vėl sudursime toje pačioje situacijoje arba net blogesnėje situacijoje, kai busime dar labiau priklausomi nuo JAV technologijų arba galbūt net nuo Kinijos technologijų tuomet jau negalėsime kalbėti apie strateginę autonomiją. Toliau etikos klausimas. Mes turime numatyti tam tikrus etinius kriterijus ir patikrimus eksante ir taip pat numatyti galimybės veiksmų, kai to reikalas parlamentas. Be abejo, projektų duomenys dažnai būna įslaptinami, tačiau vis tik taip pat turime užtikrinti ir galimybę visuomenį diskutuoti šiuo klausimu. Eduardas taip pat norėtų, kad daugiau būtų kalbama apie ginklų prekybos sutartis kuriuose būtų aiškiau apibriešta, kas leidžiama ir kas ne. Ne tik kalbant apie pačius gaminius, nors ir žalieji čia patikė tam tikrų gerų pasiūlymų, bet labiau norėtume kalbėti apie naudojimą tų gaminių. Taip pat reikia žvelgti į esamą humanitarinę ir geopolitinę situaciją. Taip pat Edonas norėtų kelti ir kitų klausimų, tačiau galime juos jau bet paminėti, nes trūksta laiko. Pavyzdžiui, poveikis aplinkai kodėl nereikėtų įtraukti gynybos sektoriaus į šios dalykus. Toliau, lyčių lygybės klausimas ekspertų grupėse. Toliau, skaidrumas ir kova su korupcija. Ta taip pat reikia paminėti. Ir galiausiai Eduardas nori paminėti, kad per pirmą posėdį jau buvo pati daug pažangos, ypač dėl ketvirto straipsnio. Pranešėjas, išinė pranešėjai tikrai parodė daug geros e, valios. Tačiau kita vertus e, negalima prisidengiant e, skuba neaptarti visų kitų svarbių klausimų. Dėkoju, pirmininkė. Uh, dėkoju, toliau eikime prie kito kalbėtojų. Alde vardu, ponas Rikė. <coughs> Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad mano balsas užkymės, nes sergu. Dėkoju pranešėjai už puikiai atliktą darbą ir už puikiai prasidėjusi bendradarbiavimą. Jau vyko vienas mūsų bendras posėdis. Pirmininkas sakė, jog tai yra labai svarbi tema. Čia e, atsiveria naujas Europos e, gynybos etapas. Tai yra eksperimentinis projektas dabartinėme e, pasaulyje. ES suverenitetas užtikrinamas nacionalinių valstybių suverenitetu ir galvodami apie gynybos e, politiką mes turime atremti iškylančius iššūkius. Aišku, šis klausimas susijęs ir su mūsų komiteto prerogatyvomis, tačiau tai yra ir gynybos sektorius taip pat. Kaip ir sakė prieš tai kalbėję kalbėtojai, bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis, paslapties išsaugojimas, komercinės paslapties ir e, kiti aspektai įgyja esminės svarbą. Taip pat e, etikos aspektai, moralės e, aspektai galėtų būti taip pat E, tokiais aspektais, į kuriuos turėtume atsižvelgti, tačiau neturėtų e, tapti tokiais aspektais, kurie viską komplikuoja, kadangi tai yra labai specifinis sektorius. Tad e, visos šios problemos turi būti minimos, tačiau neturi tapti stabdžiais ar e, tam, tam tikromis tikslinėmis priemonėmis. Mes e, Manome, kad tai labai svarbi tema ir todėl ir toliau konstruktyviai bendradarbiausime, siekdami kompromiso ir nebejoju, kad mums pavyks susitarti, nes manau, kad dėl šitų dalykų yra pakankamai didelis sutarimas tarp parlamento narių. Dėkuoju. Gal iš žaliųjų kas nors norėtų pasisakyti arba iš, išguoja. FDD, ENF, ponia Liuševalyje. Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju, mano pasisakymas bus trumpas. Aš pateikiau asmeninių pakeitimų, siūlau atmesti šį komisijos pasiūlymą. Kaip jau sakiau anksčiau, ši programa yra susijusi su mūsų pramonės sektoriumi ir jinai siekia sukurti neteisėtą e, gynybos sąjungą ir e, mūsų nacijos taptų per daug tarpusavyje priklausomos, jei šis pasiūlymas būtų įgyvendintas ir prarastų nacionalinį suverenitetą gynybos e, sektoriuje. Taip pat norėčiau pakomentuoti kolegų pateiktus pakeitimus. Man atrodo, kad būtų logiška atmesti neleisti e, finansavimo. Čia kalba sunkasi apie trečiųjų valstybių partnerius, kaip, to, tokius kaip Izraelis, Tunisas, e, kitos e, valstybės. Mūsų mokesčių mokėtojų pinigai neturi būti naudojami uh, siekiant įgyvendinti įvairių e, karinių prototipų kūrimui, kuriuos kūrė ir trečiosios valstybės. Tokie dalykai gali būti daromi tik tuomet, kai ES neturi atitinkamų e, gebėjimų savo srityje. Aš pateiksiu pasiūlymų, kuriais siekiama užtikrinti didesnę parlamento kontrolę šiame sektoriuje Mersi. Ačiū, ponė Liuševalie. Aš dabar suteiksiu žodį ponė Griffin. Uh, taip, šį kartą kalbu savo vardu. Ačiū pirmininkė, taip pat kalbu ir Junktinės karalystės leiboristų delegacijos vardu. Europos Europos e, e, skiriamas dėmesys gynybai tikrai yra seniai lauktas dalykas ir labai džiaugiamės, kad parlamentas jau patvirtino ETIDP, mes jau pradedame matyti to darbo rezultatus. Ir mūsų pateikti pakeitimai yra susijęs su lyčių pusiausvira, taip pat su ekspertais, geresnė valdysena, e, gynybos pramonės įmonėse dėje buvo nemažai korupcijos atvejų viešųjų pirkimų srityje. E, taigi ES kaip lėšų teikėja turėtų stiprinti standartus visose įmonėse. Įmonės e, garsėja tuo, kad papirkinėjo oficialius pareigūnus, tai buvo Junktinėse Amerikos valstijose, mes turėtume e, siekti, kad tekstas būtų toks, kad leistų E, įgyvendinti tikslus, taip pat reikia numatyti trečiųjų šalių įmonių filialams dalyvauti e, šiame sektoriuje. Taip pat reikia užtikrinti ir tinkamą ES gynybos įmonių tiekimo grandinę. Taip pat reikia įtraukti ir klimato kaitos aspektus, tačiau dėje nėra nuorodos dabartinėme tekste į tai. Todėl mes teikiame pakeitimus e, dėl inovacijų gynimo sektoriuje kurios padėtų sumažinti CO2 pėtsaką. E, šiaip noriu padėkoti pranešėjai ir laukiame prasmingų diskusijų ir dėrybų. Much, madam. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Niekas tada suteiksiu žodį Grau generalinio direktorato atstovui. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti pranešėjui už pristatytą pranešimą. Iš esmės jame yra pritarėme komisijos pasiūlymams. Labai trumpai e, keletas pastabų apie mm, pasiūlymą. Jis susijęs su Europos konkurencingumu. Ir akivaizdu, kad mes sutelkėme dėmesį į Europos įmonės tai buvo ir EDP programoje, bet tuo pačiu metu mes negalime atmesti bendradarbiavimo su trečiųjų šalių įmonėmis, tačiau tas bendradarbiavimas turi būti išimtinis ir turi būti labai griežtai reglamentuotas, kaip ir yra numatyta EDP programoje. Kitas dalykas, mes nekalbame apie tai, kad reikia tik finansuoti įmonės. Mūsų tikslas yra bendradarbiavimas ir manome, kad reikėtų siekti, kad kelios įvairios Europos įmonės bendradarbiautų siekdamos finansavimo. Toliau dėl esmės. Mes iš esmės perėmėme tuos elementus, kurie buvo numatyti vystimo programoje ir mes siūlome kai ką keisti, ypač e, kalbame apie lūžio inovacijas e, ir svarstoma, ar gerai, kad yra skiriami 5 procentai biudžeto. Mūsų nuomonė svarbu deramą dėmesį skirti vadinamosioms lūžio inovacijoms e, planuojant veiksmus. Dar vienas svarbus elementas, kuris buvo akcentuotas, tai yra etika, etikos principai. Taigi, kaip ir EIDP programoje, ir čia mes numatėme, kad e, priimtini bus tik tie projektai, kurie atitinka tokius principus. Taip pat mes numatome ir tyrimų, mokslinio tyrimų projektų įgyvendinimo kontrolę ir tikimės, kad taip išsklaidysime susirūpinimą dėl etikos aspektų ir taip pat įmonėms užtikrinsime reikiamą teisinį tikrumą. Bet žinoma, mes esame pasirengę šiais klausimais bendradarbiauti su parlamentu ir taryba, kad patoblintume tekstą. Ir paskutinis dalykas, manau, svarbu priminti, kad kalbame apie bendrijos programą. Bet tai nėra tarp vyriausybinė programa, tai yra bendrijos uh, programa ir tai reiškia, kad Europos parlamentas gali vykdyti biudžeto kontrolę. E, Svarbu vaidmenį atliks ir Europos gynybos e, agentūra ir reikės taip pat laikytis bendrijos teisės. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Ponui Krasnodėpskijai jis užbaigs diskusijas šiuo klausimu. Ačiū.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 Siekime užbaigti šį darbą tiesą bus, būtina bus atsižvelgti į gynybos pramonės rinkos specifiką. Neturime užmiršti, kad šios, šios sektoriaus klientai yra valstybės narės. Taigi mes dirbsime pagal tam tikrą sistemą. Komisija sakė, kad ši programa yra bendrijos programa, bet būtent valstybės narės, valstybių narių kariuomenė, kariuomenės įsigys produktus. Taigi čia reikėtų kalbėti ir apie stiprų tarp vyriausybinį matmenį. Taip pat reikia derinti inovacijas ir vystomosius gynybos pajėgumus gynybos pajėgumų vystimu. Tai darant reikia mm, atsižvelgti į etikos aspektus ir dalyvavimo kriterijus. Manau, kad mes visi sutinkame, kad tikslas nėra finansuoti ne Europos subjektus. Mm, bet kyla klausimas, kaip mes apibrėžiame Europos įmonės. Reikės apibrėžti jas, kad būtų atspindėti Europos interesai ir kad būtų diferencijuojamos gynybos sektorius ir valstybės narės. Aš tikiuosi, kad šis pasiūlymas sukurs pridėtinę vertę. Dabar kol kas negalime pasakyti, kokie bus AIDP pro programos rezultatai. Aš labai tikiuosi, kad ateityje mes būsime savo darbo rezultatais patenkinti. Ačiū. Dabar noriu pasakyti, noriu Jūs informuoti, kad mm, savo komitete balsuosime lapkričio 21 dieną. Balsavimas numatytas lapkričio 21 dieną. Uh, um, well, I would like maybe to go to the for for for small minutes to the point number 23 Dabar norėčiau pereiti prie 23 punkto. Tai yra ENIS ES kibernetinio saugumo agentūros e, reglamento. E, paprašysime pranešėjos Angelikos Nibler trumpai pristatyti šį pranešimą. Mes žinome, kad kibernetinis saugumas yra labai svarbus ir dabar vyksta įtemptas trilogas šio klausimu. Pranešėjos Angelikos norėčiau paprašyti dabar pasisakyti. Mums visiems labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip vyksta darbas. Ačiū pirmininkė, kolegos, tikrai mielai pakalbėsiu komitete komitetas e, įgaliojimus dalyvauti trilogė buvo suteiktas Liepos, buvo suteikti Liepos mėnesį. Įvyko keletas e, neformalių trilogų. Noriu padėkoti ponui Buzekui už tai, kad jis asmeniškai dalyvavo, už tai, kad e, jis um, vedė mus pirmin dėrybose. Mes kalbame apie Eulisa agentūros, Enisa agentūros um, vaidmenį, kalbame apie tai, kaip sukurti sertifikavimo sistemą Europoje. Lapkričio mėnesį esame numatę dar vieną darbinį trilogą. Tikimės, kad e, Lapkričio 28 baigsis dėrybos ir bus dar du baigiamieji susitikimai. Pagrindinė dėrybų tema yra kompetencijos, kurias turėtų turėti agentūra. Mes pasisakome už nuolatinius įgaliojimus, pasisakome už dvigubai didesnį biudžetą ir darbuotojų skaičiaus didinimą. Mes norime, kad ši agentūra būtų stipri, nes matome daug kibernetinių išpolių, kurie paliečia daugiau negu vieną valstybę narę. Taigi Europai tenka užduotis geriau koordinuoti kibernetinio saugumo klausimus. Čia yra svarbi stipri Enisa mm, matau ir valstybių narių parmą, manau, kad mums pavyks e, rasti čia sprendimą. Kitas klausimas yra sertifikavimas. Pagrindinis kylas, kylantis klausimas yra, kaip susijęti įvairius suinteresuotusius subjektus, ypač pramonę, kaip įtraukti ją į šį modelį. Mes ginsime savo modelį. Valstybės narės nori e, dirbti per ir sertifikuoti per savo e, kibernetinio saugumo padalinius, bet mes sakome ne, turime Europos agentūrą, e, turime taip pat ir Europos komisiją ir jai neturi diktuoti valstybės narės. Taigi mes apie tai dar diskutuojama, taip pat svarstome, ar reikia privalomo sertifikavimo. Ir Esame sakę, kad kai kuriems operatoriams būtinas privalomas sertifikavimas. Valstybės narės šio klausimo kol kas nenagrinėjo, taigi negalėjome pasiekti pažangos. Ir paskutinis dalykas - labai svarbu į kibernetinio saugumo agentūrą įtraukti ir vartotojus, nes ir vartotojams čia tenka tam tikras vaidmuo. Taigi, kai kalbame apie sertifikuotus ir saugius, produktus, tai mums reikia informacijos ir iš vartotojų. Bet e, valstybės narės tuo nėra patenkintos ir valstybės narės nėra pasirengusios pasakyti, kad e, pritarė, bet jos tam ir neprieštarauja. Taigi mums šį klausimą vėl reikės įtraukti į darbo atvarkę. Norime būti tikri, kad pasirinkome tinkamą kryptį. Valstybės narės sako, kad kibernetinis saugumas yra jų kompetencijos rytis. Na, mes nenorime iš valstybių narių nieko atimti, mes norime pasinaudoti jų kompetenciją. Ačiū, ačiū už šį pristatymą. Ar kas nors turi pastabų ar klausimų, ponas Rubik? Äh, Dėkuoju, pana pirmininkė. Enisa yra pamatinis mūsų energetikos sistemos akmuo. Jis vaidina labai svarbu vaidmenį Europos lygmenių ir tarp, tarptautinėme kontekste taip pat. Prisideda taip pat prie pasitikėjimo internetu. Aš manau, kad Tenisa yra puikiai su, e, pro, sukurta šiame kontekste atliekama veikla yra esminės e, svarbos ir tai labai svarbu reglamentuojant e, vidaus skaitmeninę rinką. O jeigu norime vidaus rinkos elektros sektoriuje, tai tai turime užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp Enisos ir EAS. Kalbant apie kibernetinio saugumo sertifikavimą bei Enisa plėtojimą, tai turi būti daroma toliau ir labai dėkoju pranešėjai. Dėkoju kolegai už labai uh, aiškias pastabas. Angelika norėtų ką nors komentuoti? Ne. Tuomet dėkoju. Norėčiau priminti kolegos, jog tai buvo 23 darbo tvarkės punktas, o dabar mes grįžtame prie 17 darbo tvarkės punkto. Tai yra punktas dėl bendrosios rinkos įmonės, skaitant mažų ir vidutinių įmonių Įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas. Pranešėja yra Patricija Toja, mūsų vicepirmininkė. Aš norėčiau pridurti, jog šita programa sulieja į vieną darinį kosme programą. Ir čia Mūsų kompetencija yra išimtinė, remiantis 54 vidaus darbo taisyklių straipsnių, tiek kiek tai susiję su kosme programa ir čia mes e, dalyjamės prerogatyvomis su IMCO, ENVI, AGRI ir ECON e, komitetais, priklausomai nuo pasiūlymo įvairių dalių. Tad ta dalis, kuris susijusi su vidaus rinka, yra mūsų išimtinės kompetencijos klausimas o visi kiti aspektai, beveik, beveik visi e, kiti aspektai susijęs su kitų komitetų kompetencija. Dabar žodis Patricijai Toja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, žinau, kad e, yra ir pasidalyta kompetencija, pasidalytų kompetencijos ryčių su kitais komitetais, bet čia mes turime atsižvelgdami į tai, kad e, programos turinys buvo išplėstas, turime dalytis tą kompetenciją su kitais komitetais. E, aišku, pirmininkui Buzikui nebuvo lengva visą tai suderinti. Dabar e, kalba čia sukasi apie kosme programos naują pasiūlymą. Ta programa pasiteisino daugelį ES valstybių ir kosme programa e, galbūt dar lieka šiek tiek e, sudėtinga, tačiau jinai e, mažoms ir vidutinėms įmonėms nusintė pakankamai teigiamą signalą apie Europos Sąjungą. Žodžių vertinimas yra daugiau teigiamas. Žinome, kad mažos, dažnai mikro įmonės susiduria su įvairiais e, perinimo laikotarpio sunkumais, kartu, kartais joms sunku yra išgyventi tomis sąlygomis, kuriamis po krizės gyvena mūsų ekonomikos e, sektorius, kita vertus dėl didelės globalizacijos, kuris, kuri apima praktiškai e, visas sritis, joms taip pat padidėjo sunkumo aš norėčiau akcentuoti kosme programos specifiką ir svarbą ateičiai, todėl kad mes turime bendrijos lygmenių duoti impulsą inovacijoms, o mažos ir vidutinės įmonės čia yra labai svarbios. Inovacijos taip pat turi pasireikšti ir darbo organizavimo e, keitimu. Galva gali suktis čia ne tik tai apie modernių technologijų kūrimą, bet ir apie naują darbo organizavimą, naujų kompetencijų iškelimą tame kontekste. Ir tokie aspektai, kaip prieiga prie paskolų, čia tampa labai svarbus, nes e, tuo būdu yra sustiprinama vertybių grandinė ir tuo būdu yra padedama mažoms ir vidutinėms įmonėms geriau integruotis į teritorinės sistemas ir, ir, ir, ir kitas sąrangas. Tad tiek būtų dėl kosme, aišku, yra ir kitų gal mažiau matomų aspektų susijusių su statistika. Kiekvienas pakeitimas, kuriuo bus siekiama sustiprinti kosminę programą, bus šiame kontekste labai svarbu, todėl kad piliečių akise iš tikrųjų šie dalykai yra labai svarbus. Mes turime stiprinti, be kita ko, ir biudžetą, ir finansavimą, nes komisija mažina šios srities finansavimą, tuo tarpu šios srities iniciatyvos pasiteng, pasiteisino. Tad jeigu norime šią ekonominę sistemą ir, ir toliau palaikyti, tai turime ne mažiau, o daugiau lėšų skirti ir e, turime galvoti apie kitus e, veiksmus, apie verslumo skatinimą, apie mokymus, apie mokymus valdymo klausimais, Turime taip pat sustiprinti ir kai kurios kitus šitos programos e, aspektus, pavyzdžiui, e, Europos įmonių tinklą. Tai yra tinklas, kuris labai pasteisino kai kuriuose valstybėse, tad turime stiprinti tą tinklą ir čia įtvirtinti taip pat kai kurių naujų kompetencijų. Komisija turi įvertinti to tinklo veikimą ir apibrėžti čia uh, tam tikras taisyklės ir standartus, kad visose valstybėse procesas vyktų panašiai, kadangi e, tas tinklas kai kuriuose valstybėse labai pasiteisino, tačiau dėl kai kurių teisinių problemų kai kuriuose kitose valstybėse padėtis buvo kitokia. Aš siūlau savo pakeitimuose taip pat stiprinti socialinės įmonių atsakomybę, socialinės įmonės, mes turime daugiau dėti pastangų, e, kurdami socialinę rinką, nes tokios įmonės turi būti atsparesnės. Tos uh, įmonės yra susijusios ne tik tai su socialiniu sektoriumi, bet ir su telekomunikacijomis, su aplinkosauga ir kitais sek sektoriais. Ir būtent e, tokio pabudžio įmonės taip pat turi turėti prieigą prie kosme programos. Galėtume dar daug kalbėti apie Invest Europe, tačiau neturime laiko dabar. Ir e, mes čia kalbame apie verslo Erasmą programą ir tuo būdu turime tikrai ne užkirsti kelio šitai programai, kuri iki šiol pasiteisino ir turime akcentuoti šitos programos e, sąsąją su Horizon ir kitomis programomis. Dėkuoju. Jūs e, dar turėsite galimybę paskui pasisakyti, kuomet e, diskusijų pabaigoje bus suteiktas žodis apibendrinimui. Dabar šešėliniams pranešėjams suteiksiu žodį ponas Rubik, APP frakcijos vardu, visų pirma. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms. Ši programa yra mums labai svarbu, tai visi suvokėme, tai yra esminės svarbos programa mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios nori sustiprinti savo konkurencingumą ir skatinti inovacijas, tai labai e, pozityvi programa. Austrijos požiūrį mes e, manome, kad e, šį projektą palaikys pirm, pirmikaujantį Austriją. Esame optimistai šituo požiūriu nusiteikia optimistiškai. Mažos ir vidutinės įmonės yra ES ekonomikos stuburas. Būtent šios įmonės sukuria labai didelę BVP darį, sukuria labai daug darbo vietų ES. Tuo tarpu didelės tarptautinės įmonės dažnai atvirkščiai uh, E, naikina darbo vietas, o mažos ir vidutinės įmonės savo lygmenių, vietinių lygmenių kaip tik tai kūrė dažniausiai darbo vietas, to tarpu tos įmonės sumoka 80 procentų mokesčių, o didžiosios įmonės kaip Amazonė dažniausiai moka labai mažai mokesčių, vengia jų. Uh, siekiant socialinio teisingumo, mes turėtume sumažinti naštą tenkančią mažoms ir vidutinėms įmonėms ir užtikrinti, kad didžiosios įmonės taip pat prisijimtų joms tenkančią atsakomybę. Taip pat šiame kontekste turime akcentuoti šeimininės e, įmonės. Kita vertus yra E, tokios šeiminės įmonės dažnai yra paveldimas iš kartos į kartą. Jos e, yra dažnai šeimos nusavybė, labai svarbus šiuose įmonėse yra mokymo procesas. Europos įmonių tinklas taip pat turi būti plečiamas, kad apimtų ir naujasias valstybės e, narės. Yra parengtas studija šituo klausimu. Ir ten yra keliamas klausimas, kodėl daug Europos sąjungos lygmenių numatytų reikalavimų realiai nėra įgyvendinami. Taip yra todėl, kad dar yra pakankamai daug praktinių kliučių įgyvendinimo srityje. Būtent todėl mes norime plėtoti tą Europos įmonių tinklą, kad jisai e, veiktų ir naujose valstybėse narėse. Ten e, gali būti panaudojamas EFSI fondas ir daug kitų įvairiausių fondų, kurie turi daug lėšų. Tad mes pasisakome už tų įmonių remimą, kurios, kurių darbas paremtas moksliniais tyrimais. Mes taip pat norime, kad Erasmus programa būtų tesiama, todėl kad ta programa iš tikrųjų buvo labai sėkminga. Ir Būtų labai gaila, jeigu e, šie tarptautiniai mainai pasibaigtų. Bašir. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai už jos pranešimo projektą. Pasiūlymas yra labai svarbus pramonė ir ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes e, pasirengę konstruktyviai diskutuoti su pranešėjai ir su šešėliniais pranešėjais. Komisijos pasiūlyme yra daug e, naudingų nuostatų. Kosme programa yra mano frakcijai prioritetas, šio, šiam komitetui taip pat tai prioritetas. Kosmės pasiūlymas labai teigiamai sutiktas pramonės sektoriaus atstovų ir mes lauksime būsimos DFP rezultatų. Mm, pranešėjos parengtas e, pasiūlymas patobulina daugelį aspektų, pavyzdžiui, tie aspektai, kurie susijęs su mikro įmonėmis, e, taip pat e, e, privačios įmonės ginančios e, viešuosius interesus yra svarbus aspektas, inovacijos, taip pat jeigu mažų įmonių verslininkai e, siektų sinergijos, tai būtų galima pasiekti masto ekonomikos Taip pat e, šie verslo modeliai gali turi siekti savo veiklos e, optimizavimo. Mes norėtume, kad kai kurie aspektai nepatektų į tekstą. Taip pat e, Kai kurios e, pasiūlytos idėjos yra teoriškai, galbūt atrodo tikslingos, tačiau šiame tekste mums taip e, neatrodo. Toliau e, verslumo skatinimas ir stebėsenos schemos gali būti labai naudingos šiame kontekste. Ypač tie subjektai, kurie yra mažiau verslus. Bendradarbiavimas trečiosiamis valstybėmis, valstybėmis taip pat e, čia yra svarbus aspektas. Yra ekvivalentiškų standartų, kur nėra tarpusavio pripažinimo. Čia mes e, labai palaikome tuos pasiūlymus, kuriais siekiame sumažinti administracinę naštą ir e, kuriais siekiame užtikrinti sinergiją su kitomis programomis. Panas Telička, Alde. Uh, uh chair, uh, all, Dėkuoju pirmininkė, pirmiausia atsiprašau ir jūsų, ir pranešės štai, kad uh, vėluoju ir kad negirdėjau dalies įvadinių pastabų. Deja, dirbu ir kitame komitete ir šiek tiek persidengia klausimai, nespėjau visur. Na, turiu kelias pastabas, kurias norėčiau užsakyti. Pirmiausia, asmeniškai džiaugiuosi pasiūlymu. Manau, kad toks integravimas yra tikrai geras žingsnis. Taip pat norėčiau pasakyti, jog man kyla klausimas, ar na, ne per toliai einama integracijos klausimų, nes juk reikia, kad, reikia, kad prioritetai taip pat būtų labai, labai tinkamai sufokusuoti. Taip pat kitas dalykas, tai gali ne, kelti ir didesnę naštą. Bet kol kas čia tokie labiau pasvarstymai, dar klausimas man toks kyla. Net šios dalykus dar reikės aiškintis. Man apmaudu, kad komisija vis tik nutarė pateikti tokį ganėtinai kuklų biudžeto pasiūlymą. Iš mes siūlo išlaikyti esamą lygį, turint galvoje, kad ateityje spaudimas didės. Taigi manau, kad toks biudžetas tikrai nėra tinkamas ir neatspindi problemos, tai yra programos svarbos. Toliau, kalbant apie panestoją pranešimą, norėčiau pasakyti, kad man jis atrodo geras, tinkamas. Galėčiau palaikyti didžiąją daugumą jos siūlymų. Labai džiaugiuosi, kad štai kaip ir minėjau biudžetą, tai kad pranešėja taip pat kalba apie šį klausimą. Manau, kad reikės dar sudaryti kompromisą vėliau. Toliau socialinės įmonės. Svarbus dalykas, taip pat dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių, dėl kas sakė ponė Toja, tikrai vėliamitas priežastis. Kitas dalykas, vietinės valstybinės įmonės. Na, apibrėžimas man čia atrodo gana e, problemiškas, manau, reikėtų dar daugiau padirbėti. Matome, kad vis tiek dažnai privačios įmonės kaip tik suduria su rizika didelė ir dar štai gali būti iškreipama papildoma konkurencinė situacija. Bet tikiuosi, kad mes rasime būdą, kaip spręsti šį klausimą. Taip pat norėčiau pasidžiaugti pranešėjos pastangomis, kad trečias straipsnis dėl tikslų ir aštuntas dėl galimų įtraukti veiksmų ir tapo tikrai tikslesnis. Dėkoju, dirbsime toliau ties pasiūlymų jį toliau tikslindami. Ačiū. Dėkoju, Pavelai. Toliau žalių vardu. Pone Tilimets. Dėkoju. Kolegos, pranešėjai. Norėčiau padėkoti visų pirma pranešėjai už tai, kad tokie padirbėjo. Taip pat ačiū atkreipdėmėsi tai, kad IPCS vakar pas, nesnesiai paskelbė uh, savo naują ataskaitą apie 2 procentų ribą. Ir paskelbė, kad dar įmanoma pasiekti 1,5 procentų ribą iki e, šimtmečio pabaigos, tačiau bloga žinia yra tai, kad su dabartinės politikos priemonėmis mes to nepadarysime. Manau, kad uh, Kitas svarbus dalykas yra neišleisti iš akių horizontaliųjų klausimų. Manau, kad kitoje dokumentinėje finansinėje programoje turi būti numatyta pakankamai dėmesio klimato, kovos klimato kaita. Taip pat kalbama apie biudžeto didinimą mažų vidutinių įmonių paramai, taip pat apie jaunalagelio principo pritaikymą, tai yra gerai, tačiau aš priparešti tris dalykus, kurie man atrodo, svarbus komisijos pasiūlyme. Pirmiausia, tvarumas. Komisija labai pateikė savotišką tvarumo sampratą ir kriterijus. Na, tie kriterijai kosme programų buvo labai gerai išplėtoti. Taip pat reikia, kad tarp kriterijų būtų matytas ir atsparumas klimato kaitai. Ir visi šie, šie rodikliai, kurie, kurie buvo anksčiau aptarti, jie vėliau buvo atšaukti iš pasiūlymo. Mes žaliai manome, kad tvarumas eina kartu su konkurencingumu ir yra neprieštrans dalykas. Ypač aktualus mažos vidutinėms įmonėms. Tada aš tikrai pateiksiu pakeitimų, kuriais raginama bus įtraukti tikslesnių tvarumo rodiklių. Toliau stebėjimas ir tas suteikimas. Reikalavimai šiems dalykams yra labai klaudžiai susijęti tačiau jie yra gana neaiškus, lyginant su to, kas siūloma dabartinė kosminė programoje. Iš vienos pusės aš suprantu, kad kalbant apie maisto saugą, vartotojų apsaugą, sveikatą ir statistiką, ir kai visą tai visą kalbama tuo pačiu metu, taip pat, kai dar numato papildomų kriterijų stebėjimui, na, tai tiesiog vis, vis taip pat labai sutinga. Tačiau, jeigu norime įgyvendinti efektyviai šį teisės aktą ir jeigu norime užtikrinti naudą paramos gavėjams reikia žinoti esamą situaciją, kad nuolat stebėti situaciją, taip pat, kad būtų galima suprasti ir trūkumus, ir taip pat programos privalumus. Taigi, kai kurios dalykus reikia tikslinti ir plėtoti, kur šiek labas reikia tikslinti ir plėtoti, ir aš tam skirsiu dėmesio. Trečias dalykas, ką norėčiau pasakyti, tai yra MVI specialūs poreikiai, kaip ponė toje savo pranešime gerai atkreipėdėmėsi, kosme, buvo labai gerai aptartos atskiros tikslinės grupės, kuriams gali reikti, reikėti įvairiopos pagalbos ir mokymų srityje ir panašiai. Ir reikia neišleisti iš akių būtent MVI poreikių, tai yra ir finan, prieiga prie finansų, ir visas naštos mažinimas ir taip toliau. Pirmininkas, prašytume kalbėti šiek tiek lėčiau, lėčiau. Jūs laikas jau pasibaigęs yra, bet Taip baigsiu tuo, kad vieno gal principas yra naudingas ir dėkuoju pranešėjai už tai ir tikiuosi konstruktyvus darbo toliau. Pirmininkas, atsiprašau vertėjų, nes truputėlį per vėlai sureagavau jūsų prašymus. Tikrai nereikėtų, kad kalbėtojai kalbėtų taip greitai. Toliau norėčiau paklausti kolegos, ar jūs, esate, ar jūs keisite ponę Lopes Bermeho, kuri yra jūsų šiandien panašėja? Na, aš tikrai negaliu jos pakeisti pilnavertiškai, tačiau jau darysiu, ką galiu. Mažas vadinasi įmonės. Kaip teisingai sako pranešėja, yra labai svarbus dalykas. Čekijos Respublikoje mes turime patirties, tam tikros patirties šioje srityje ir matome, kad kartais didžiosios įmonės netiek ir daug įneša į valstybės biudžetą, todėl kad dažnai jos randa įvairių optimizavimo būdų. Ir tik tais MVI lieka šalyje ir šalyje moka mokesčius. Kai kurios mūsų didžios įmonės oficialiai jau yra nebe Čekijos įmonės, jos būna įsteigusios kitose ES šalyse. Tai vadinama fiskaliniu optimizavimu. Taigi, tai yra toks vienas galbūt nelabai geras dalykas, kurį matome ES. Taip pat manau, kad e, reikia užtikrinti socialinių įmonių integravimą, taip pat socialinių paslaugų įmonių įtraukimą nes šias įmonės veikia vietos bendruomenėse. Reikia, kad jos galėtų gauti paramos, taip pat ir platesnės paramos iš bendruomenės toliau. Gerai aprašytos yra tikslinės grupės ir manau, kad yra džiugu, jog tinkama ap, ap, apibriežti administraciniai klausimai. Viena gali principas yra labai svarbus. Taip pat norėčiau kreiptis į žaliųjų atstovę, kuri prieš mane kalbėjo. Na, aš norėčiau labiau pabrėžti žalįjį elementą. Pavyzdžiui, pas mus yra tikrai daug mažų įmonių, mažų energijos gamintojų, kurie gamina iš atsinaujančių išteklių. Ir, na, tikrai jų situacija nėra itin gera. Manau, kad šios ir tai būtų galima gerokai padirbėti. Nes vis tik jų kalba tai turėtų tai ne tik apie smulkius galbūt pardavėjus, bet ir, pavyzdžiui, apie smulkius energijos gamintojus. Jiems reikia taip pat teikti paramos ir taip pat administracinės paramos. Bet kad jų pranešimas, man atrodo, didelė pažanga. Tikiuosi, kad mano kolegė taip pat puikiai bendrabiaus su pranešėja. Dėkoju. Dėkoju, kolega. Toliau FDD vardu, ponė Damato. Grazie, prezidente. Dėkoju, pirmininkė. Visi žinome, kad globalizacija ir krizė labai paveikė mažas ir vidutinės ir mikro įmonės. Daugelis, daug jų subankrotavo, kitos e, dirba toliau, tačiau susiduria su įvairiomis problemomis. Vidaus e, rinkoje dabar siekiama harmonizavimo ir e, bandoma užtikrinti įmonių konkurencingumą taip pat apsaugoti vartotojus. Tai, kas siūloma, e, pratesiant kosme, yra labai svarbus žingsnis siekiant apsaugoti mažas ir mikro įmonės. Kitas svarbus aspektas yra statistikos domenų e, rinkimas. Tai galėtų e, prisidėti prie eko tvarumo, remiantis ne tik tai Paryžiaus susitarimu, bet ir apskritai siekiant benglis ekonomikos iki 2050 metų dėl finansinių paslaugų, kaip reikėtų uždrausti e, finansinės paslaugas, kurių rizika yra pernelyg e, didelė. Taip pat e, reikėtų naudos gavėjų abecelinio registravimo. Taip pat e, ši programa yra susijus e, su statistikos aspektas, jeigu mes e, įskaičiuosime į BVP tokius duomenis, kurie atspindi socialinę pažangą, taip pat e, eko tvarumą, atsižvelgsime į taršą, e, CO2 išmetalus, tuomet mes iš tikrųjų galėsime užtikrinti geresnę ateitį mūsų įmonėms ir mūsų piliečiams. Tai yra būtent tie aspektai, e, kuriais mes pateikėme savo um, pakeitimus. Dėkuoju. Dabar ponia Kristin Šaiber. Dėkoju ponia Buzekai, ponia Toja, dėkoju šiandien pranešėjams. Aš atsakau už kosminę programą Grau direktorate ir nuolat džiaugiuosi tą paramą, kurią nuolat gaudavom iš šio komiteto, komitetas nuolat remia mūsų politiką ir vertinami kosmio programą, matome, kad programa vertinama labai teigiamai, Tada, todėl mes pareigėme šį pasiūlymą, kaip integruoti šį klausimą į bendros rinkos programą, tai labai svarbus ramstis. Ir tikrai remiamės visų tuo puikiu darbu, tą patirtimą, kurią surinkome anksčiau, bei siekiame reaguoti ir į naujus iššūkius. Pirmiausia, norėčiau Jūs nuraminti. Tikrai MVI klausimas yra pabrėžiamas, suprantamas. Į, šis klausimas traukiamas į finansinių klausimų svarstymą. Taip pat ir Invest EU, Investuok Europos Sąjungoje, tai bus įtraukiama. Ir tikrai sieksime dėlių sinergijų. Bei darba, žinoma, bus dirbamos toliau nemažiau veiksmingai negu iki šiol. Dėkoju taip pat už įvairius pasiūlymus dėl Enterprise Europe tinklo. Toliau, toliau bus teikiama parama inovacijams. Ponas Rubik gerai apie tai pasisakė. Be abejo, yra tam tikrų šalių, kur parama labiau pasteisina negu kitur, bet bet kuriu atveju vis tik svarbu yra tie didieji projektai, iškiai projektai, kur mes turime teikti paramą ir kuriame mes jau nuveiktis projektais be abejo kila ir naujų iššūkių. Pavyzdžiui, turime atskirą naują darbo grupę apie tai, kaip MVI gali gauti naudos iš įvairių prekybos sutarimų. Jūs visi minėjote globalizacijos svarbą. Manau, visą tai bus įmanoma padaryti per eh, Enterprise Europe tinklo tinkamą finansavimą. Na, ponė Toja ir kiti, kai kurie minėjo apie tai, jog reikia kalbėti apie socialinę ekonomiką. Be abejo, mes mielai tai įtrauksime Ir taip pat turbūt reikėtų pridurti ir socialinę verslininkystę, nes tai yra galbūt kiek kitas šio dalyko aspektas, abu šie aspektai yra svarbus. Toliau dėl Erasmus programos verslininkams. Labai dėkoju komitetui už paramą. Manau, kad tai yra toks pavyzdys e, programos, kuri viena vertus yra tarsi ir nėra, nedaug matoma, tačiau kita vertus yra labai naudinga. Mes, kai norime tą programą tęsti, Vėlgi, pavadinimas yra toksai dėl to, kad šis prekės ženklas yra gerai žinomas, mes tik norime tam tikros mentorystės programos, kuris sėtųsi su verslumu. Pone Rubik, noriu tik patikinti Jūs, kad tarptautinis aspektas čia yra labai svarbus, mes kaip tik ir darome plotinę programą, Jūs siūlote tai, tai daryti dėl tarptautinio aspekto, tikrai mes to pasiremsime vėliau ateityje. Toliau kalbant apie finansinį paskirstimą, na čia galbūt patikslinti, mes nesiūlome anks... mažiau lėšų negu anksčiau, Bet vėlgi, na, jeigu norit, norėsime pasustiprinti Enterprise Europe tinklą, reikės e, tink, tam paskirti daugiau išteklių. Nenoriu dabar aptarti visų pakeitimų, na, dėl rodiklių. Kaip visuomet čia reikia ieškoti pusiausvėros, kad rodikliai būtų ir naudingi ir tuo pačiu neužkrautų per didelės naštos. Tad žinoma, tikrai vertinsime jūsų pasiūlymus, svarstysime, taip pat ketinam adaptuoti rodiklius, kurie yra taikomi Enterprise Europe tinkle. Uh, kad būtų kuo mažesnė administracinė našta, tuo pačiu surinkant kuo daugiau informacijos. Taip pat dėkoju už visas kitas pastabas, yra ten gerų techninių detalių. Iš principo noriu pasakyti, kad mes džiaugiamės paramą ir noriu už tai padėkoti, tikrai mums tai yra labai vertinga. Ačiū. Dėkoju. Pone Patricija Toja, mūsų pranešėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir visiems kolegoms, nes kiekvienas įnešė, ką nors e, naudingo, visi kolegos, pradedant Rubikų, baigiant e, visais kitais. Paskui e, iš dalies išnagrinėsime detaliai pono Teličkos pasiūlymus, jisai minėjo du aspektus, aš noriu gerai suprasti tai, ką jisai sakė, ten kalba sukasi apie e, viešasias įmonės, kurios e, e, dirba viešoj, viešojo intereso paslaugų srityje. Galbūt skirtingose valstybėse turi skirtingą teisinį statusą tos įmonės bet matau, kad didžioji dauguma pritarė pranešimui, buvo minėtas tvarumo aspektas ir daug kitų įvairių aspektų, visi pasisakymai, dauguma pasisakymų iš principo, man atrodo, um, tokie, kuriems galiu pritarti, kaip sakė komisija, e, Europos įmonių tinklas yra taip pat e, plėtotinas ir stiprintinas. Ar tai būtų agentūros gyvenama ar komisijos e, programa, labai e, svarbus praktinio gyvenimo aspektai, tačiau taip pat ir finansavimas, ką daryti, kai finansavimo nebėra. Yra, aišku, galimybė siekti finansavimo vietinių lygmenių, bet šiaip žinote, jog e, dažnai mažoms ir vidutinėms įmonėms netrodo prasminga e, prašyti finansavimo, žinant, kad paskui gali kilti e, sunkumų vėlesnėme etape. Kartu su e, šešėliniais pranešėjais manau, kad pasieksime susitarimo. Dėkuoju pakeitimų. Pateikimo terminas spalio 15 diena. E, nagrinėjama, atsiprašau, e, sako pirmininkas, e, lapkričio 15 diena. Pagrindiniam komitete bus balsuojama sausio 21 dieną. Tai tiek būtų dėl 17 punkto, dabar 18 darbo tvarkės punktas. Tai yra keitimasis nuomonėmis eis ir metinės rinkos stebėsės ataskaitos klausimų. Ponas Patočnik, eis ir direktorius yra mūsų svečias. Sveikinu Jūs parlamente, prašome sėstis. Ponas Alberto Patočnik yra AISER direktorius jo kadencija turėjo pasibaigti rugsėjo 15 dieną, Dab, tačiau dabar jis toliau dirba kaip laikinai einantis direktoriaus pareigas. Ir e, energetikos klausimų paketas, dujų ir elektros e, rinkų priežiūra yra šitos agentūros darbos rytis ir jinai rengia metinę ataskaitą šitais e, klausimais. Tai yra e, didmeninės elektros rinkos klausimų, dujų didmeninės e, rinkos klausimų, elektros ir dujų e, mažmeninės e, rinkos klausimų, vartotojų apsaugos ir įgalinimo klausimais. 18, 18 metų ataskaita buvo paskelbta spalio 3 dieną praeitą savaitę. Taip pat e, jinai, a, jinai apima a, e, didmeninę ir a, e, iš dalies a, mažmeninę dujos rinką. Lygia du šitos ataskaitos a, tomai, dvi dalis bus a, paskelbtos spalio 22 dieną. Pane direktoriau, mes e, norėtume sužinoti jūsų nuomonės dėl rinkos priežiūros. Tai yra mums labai rūpimi klausimai. Dėkuoju žodis Jums. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai parlamento e, ir šio komiteto nariai. Man garbė vėl čia lankytis ir pristatyti mūsų metinės stebėsienos rezultatus. Kaip minėjo pirmininkas, e, šiemet, kaip ir pernai, gilinomės į keturias didelės plačias rytis, tai yra elektros didmeninė rinka, dujų didmeninė rinka, taip pat elektros ir dujų mažmeninė rinka ir vartotojų apsauga ir įgalinimas. Per man skirtą trumpą laiką pamėginsiu apžvelgti pagrindinės mintis susijusias, pagrindinius signalus susijusius su mūsų stebėsinos veikla. Pamatysite, kad kai kurie iš tų teigiamus praėjusiu metu teigiamų signalų pasitvirtino, bet yra ir tam tikrų iššūkių. Ir e, jau praėjusiais metais e, iš, išaiškėjo vienas dalykas - šios institucijos ir kitų institucijų darbas skatinant energetikos link, rinkos liberalizavimą, e, Europos energetikos rinkos plėtrą ir ta, kitų suinteresuotojų subjektų darbas jau duoda rezultatų ir galiausiai vartotojai pradeda jausti visų šių procesų naudą. Pradėsiu nuo teigiamų signalų. Kainos, mažmeninės kainos mažėja. Tai jau yra teigiamas signalas. Bet manau, kad e, neturėtume per daug tuo džiaugtis, nes tai nėra tik gerai veikiančios rinkos rezultatas. Tai lemia ir tarptautinės energetikos rinkos tendencijos. Tačiau mes turėtume didžiuotis tuo, kad galiausiai nuo praėjusių metų mažmeninės kainos pradėjo eiti paskui didmeninės kainas. Anksčiau matydavome, kad didmeninės kainos mažėdavo, bet mažmeninės vis tiek didėdavo. Bet nuo praėjusių metų pamatėme, kad šios abi kainos ir didmeninėje, ir mažmeninėje rinkoje pradėjo mažėti. Tai reiškia, kad rinka veikia geriau ir mm, kainos, kainų mažėjimą junta ir vartotojai. Ta ginčiama dalis, ką mes kaip Europos vartotojai mokame, mažėja. Noriu priminti, kad ta kainos dalis padengia elektros ir dujų kainą, bet žinoma, mes turime apmokėti ir kitas išlaidas, kitas sąnaudas, tai yra sąnaudas, kurių susidaro pristatant energiją į mūsų namus. Taip pat yra ir mokesčiai, yra ir kitų elementų, pavyzdžiui, tam tikros e, rinkliavos mokesčiai e, už subsidijas ir Mm, tai reiškia, kad konkuruojama yra tik nedidelės kainos dalies. Elektros srityje tai yra trečdalis, dujose maž, šiek tiek mažiau nei pusė. Ir būtent čia mes turime skatinti konkurenciją. Bet kaip jau sakiau, galiausiai didmen, e, mažmeninės kainos atspindi didmeninės. Taigi pasižiūrėkime, kas vyksta didmenėse rinkose. Visų pirma, dujos. Čia matome, kad tinklo kodeksas ir gairės, kurias patvirtinote pastaraisiais metais, jau daro įtaką rinkai. Vis daugiau mm, energijos yra prekiaujama trumpuoju laikotarpiu, o tie ankstesni, tos ankstesnės sutartys, pažymėtos mėlynai, vis dar dominuoja, tačiau viršuje matote geltoną dalį ir ji didėja. Taip pat matome, kad nepaisant didėjančių fizinių pajėgumų, e, užsakymai proporcingai mažėja. Tai rodo, kad e, pajėgumai, pajėgumai yra šiek tiek pertekliniai, tačiau vis tiek tai skatina konkurenciją. Taip pat kalbant apie trumpalaikius užsakymus, matome, kad e, panaudojimo gebėjimai geriau reaguoja E, trumpalaikėse rinkose ir e, efektyviau yra panaudojami dujų pajėgumai. Tai taip pat užtikrina didesnį apsirūpinimo saugumą. Čia matote vieną matą, tai yra e, matote dujų rinkų įvairiose valstybėse narėse gebėjimą e, atsilaikyti, kai dinksta vienas šaltinis. Ir kaip matote, nemažai bendrovių pagerino savo raudiklius. E, tas 17, atsiprašau, mėlyna spalva pažymėti 17 metai, e, raudonų taškų e, atsiprašau, raudonų taškų pažymėti 17 metai, mėlynas spalva 13 metai. Taigi, kai dinksta pagrindinis tiekėjas, e, kiti tiekėjai, likę tiek, rinkoje tiekėjai vis dar gali aptarnauti rinką su 10 procentų maržą. Ir taigi tas e, dominuojantis e, E, tiekėjas nesugeba dominuoti rinkoje ir jo pastraukimas nereiškia, kad rinka ištiks vadas. Taip pat e, jungčių naudojimas taip pat e, prisideda prie kainų kaitos. Čia matote Europos žemėlapį ir galime pamatyti, kokios yra dujų pirkimo kainos Europoje, tada pažiūrime į Niderlandus, tai yra pats likvidžiausias e, centras, e, mazgas e, Europoje, kur veikiama kartu su NBP iš Junktinės karalystės. Taigi geltonos valstybės yra tos šalis, kurios yra labai arti TTF. Tai yra mažiau nei vienas euras už megavatvalandę. Toliau mėlynas, šviesia mėlyna spalva 1,3 eurai ir tamsiai mėlyna daugiau nei 3 eurai. Jeigu pažiūrėtume į 2012 metus ir 2017, matote, 17 metais daug daugiau geltonos spalvos, taigi vyksta kainų konvergencija ir tiekėjai, kurie parduoda dujas E, Europoje gali apsirūpinti tomis dujomis panašesnėmis kainomis visoje Europoje. Ir matote, kad geltonas spalvas klinda ne iš rytų į vakarus. Nebėra taip, kad mažiausia kaina yra rytuose. Iš tikrųjų, mažiausia kaina lemia artumas konkurenciniai rinkai. Ir tai, visa tai nulėmė Europos institucijų ir kitų Europoje veikiančių subjektų pastangos. Taigi tokios yra, tokie trys yra pagrindiniai signalai dėl dujų. Dabar pažiūrėkime į elektrą. Čia irgi yra gerų žinių, e, efektyvumo, mūsų jungčių mm, panaudojimo efektyvumas mm, pagerėjo, mm, jis yra gana aukštas, tai yra 85-86 procentai. Tai reiškia, kad 85-86 procentus laiko mūsų jungtis panaudojamos e, veiksmingai. Mm, taip pat e, viršutinė kainų riba, na, ji apriepia e, regionus nuo Gibraltaro iki, iki Šiaurės jūros, taip pat turime kitą regioną Čekiją, Slovakiją, Vengriją, Rumuniją. Kitas, e, kitas etapas bus susijęti tuos regionus ir, žinoma, vėliau prijungti kitus regionus. Mes dar nepriartėjome e, iki reikiamo efektyvumo dieno, pagal dienos kainą pagal paros kainą, nors ji čia ir čia efektyvumas e, turėtų padidėti ir kitais metais, kai pristatysime savo ataskaitą, čia matysime geresnį e, paros kainos e, rodiklį. Tai yra geros žinios, bet yra ir iššūkių. Ir šioje skaidrėje kaip tik ir pavaizduoti du pagrindiniai iššūkiai, su kurie susidurėme. Visų pirma, mažas tarp valstybinių pajėgumų panaudojimo lygis. Mes manome, kad Europoje pasinu, rinkai per tarpvalstybinės jungtis pasiūloma maždaug pusė to, kas galėtų būti pasiūlyma. Ir čia matote re, re, re, regionų skirtumus dviem požiūriais. Tai yra jungčių panaudojimas ir kainų diferencialai e, kaimininėse zonose. Ir matote, kad yra labai mažai žalių šalių, taigi dar daug ką reikia nuveikti, siekiant e, pagerinti siekiant geriau pasinaudoti tuo, ką turime. Čia turiu galvoje jungtis ir taip pat kalbu apie būsimus, kūriamus pajėgumus. Mm, dešinėje pusėje matote jungčių panaudojimą ir išteklių pakankamumą. Taigi, kai žiūrime į atskiras zonas, atskiras šalis, matome, kad e, išteklių yra pakankamai, bet žinoma, kiekviena zona turi atsižvelgti ir savo kaimynus, pasižiūrėti, kokių išteklių yra ir kaimininėse šalise. Ir visą tai reikia daryti tinkamai, nes jeigu nesikonsultuojate su kaimynais, gali atsirasti dviguba apskaita. Jei taip pat, jeigu nesukonsultuojama, gali būti per daug investuojama savo šalyje. Bet kaip matote, ypač raudona ir geltona spalva pažymėtos e, šalis E, gal e, nepakankamai pasinaudoja ir atsižvelgia į indėlį, kurį gali suteikti kaiminės. Toliau kitos pilka ar šviesia mėlyna spalva. Pažymėtos šalis yra tarpinės, tamsesnė mėlyna spalva, pažymėtos tos šalis, kurios atsižvelgia į kaiminėse šalise esančius išteklius. E, toliau mm, kitas dalykas. Čia taip apytikriai paskaičiavome, kokia nauda jau gauta ir kokia dar bus e, pasiūlyta. E, žalia spalva pažymėta dabartinė situacija, raudona spalva - tai, kas galėtų būti, jeigu mes įgyvendintume visas ES teisės nuostatas, įskaitant ir tam tikrus patobulinimus, kuriuos pastarosius porą metų rekomenduoja agentūra. Akivaizdu, kad integravus rinkas pasijuto didelė nauda, buvo pa, užtikrinta nauda e, susijęjant kitos paros kainą, taip pat ir vienos dienos kainą. E, taigi, taip pat buvo patobulintas pajėgumų skaičia, patobulinta pajėgumų skaičiavimo sistema, rinkoje atsirado daug pajėgumų, taip pat buvo koordinuojamos apsirūpinimo energiją e, pastangos. E, taip pat buvo šiek tiek per, perkonfigūruota ir mm, konkursų zona. Žinau, kad tai yra jautri, e, jautri sritis, bet tas perkonfigūravimas tikrai geresnis perkonfigūravimas duotų daugiau naudos jeigu perkonfigūruotume prekybos zoną. Tiek. Ačiū, sveikinu Jūs atlikus tikrai puikiai dirbant pastaruosius aštuonerius metus nuo pat tada, kai pradėjome nagrinėti energetikos paketus. Dirbate nuo 2010 metų ir svarbu, kad kalbate apie įvairius aspektus. Taigi dabar pradedame pasisakymus. Ponas Langen norėjo pasisakyti, prašom. Ačiū pirmininkė, e, direktoriau. Na, žiūrėdamas į agentūros darbą, manau, kad agentūra dirba puikiai, žinau, kad darbas vyksta lietai, kadangi valstybės narės tai vienur tai kitur blokuoja tam tikrus darbus, ypač e, kalbant apie jungtis. E, ši tema yra sudėtinga ir buvo sudėtinga daugelį metų. Prisimenu diskusijų pradžią. Jungtis buvo atmetamos dėl tam tikrų vidinių priežasčių, jas atmesdavo ir mažesnės, ir didesnės valstybės narės. Eisa turėjo galimybę e, reglamentuoti, skatinti jungčių kūrimą ir kai kuriuose valstybėse narėse tikrai matome sėkmingų rezultatų, kaip rodo jūsų ataskaita. E, kitas dalykas E, Prancūzijos tinklo agentūra kalba apie būsimą breksitą ir sako, kad e, čia atsiras tam tikrų galimybių, nes bus ekonominio ir teisinio netikrumo. Na, bet tai yra Prancūzijos ir Junktinės karalystės e, problema. Ir tas mm, projektas, gyvenamas projektas visų pirma yra naudingas Britams. Tai, tai yra gerai, mes norėsime ir toliau tęsti tarp valstybinį mm, bendradarbiavimą. Bet e, nacionalinių institucijų mm, sprendimų prieimimo procedūros e, yra tokios, kad mm, tam tikri sprendimai bus atidėti. Taigi noriu paklausti, ar ir yra pasitaikę tokių situacijų ir ginčių, kai atsar e nepavyko paveikti nacionalinių institucijų. Ir taip pat dėl Aquint norėčiau paklausti, kaip e, ar tai, ką sako Prancūzijos energetikos e, e, įmonių reguliuotojų asociacija, sako tiesą ar ne. Ačiū dabar ponas Petersen. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Potočnik už puikia, puikų pristatymą. Ačiū Jums už puikiai agentūros, puikiai atliekamą darbą jums vadovaujant. Aš tai tikrai vertinu. Kad geriau suprasčiau jūsų paminėtus skaičius, mm, noriu paprašyti jūsų kai ką paaiškinti. Dėl tarp valstybinių klausimų jūs sakėte, kad praėjusiais metais buvo naudojamasi tik pusę egzistuojančių pajėgumų. Man atrodo, kad skaičius labai panašus į ankstesnius metus. Taigi, jeigu teisingai supratau, tai reikštų, kad mes nepasiekėme pažangos tarp valstybinio bendradarbiavimo srityje. Gal galėtumėte apie tai šiek tiek plačiau pasisakyti. Toliau jūsų skaidrė mm, dėl galimos naudos vartotojams, e, skatinant tarp valstybinį bendradarbiavimą. Berots tai buvo aštuntas puslapis. Ar teisingai supratau, kad priskaičiavę tą naudą mes pasiekėme beveik 10 milijardų eurų per metus. Tai yra nauda kurią pajustų visi europiečiai, jeigu viską įgyvendintume iki galo. Gal galėtumėte ir apie tai plačiau pasisakyti. Ir dar kartą noriu padėkoti agentūrai už puikiai uh, atliekamą darbą ir ypač dėkoju Jums. Ačiū dabar ponas Dalundė. Ačiū pirmininkė, direktoriau. Jūsų e, prezentacija iliustruoja liūdną tikrovė. Valstybės narės neatveria savo sienų ir nori apsaugoti savo nacionalinės rinkas. Tai yra liūdna žinia vartotojams, nes vartotojų lėšos buvo investuojamos į infrastruktūrą, bet vartotojai dabar negali pasinaudoti mažesnėmis kainomis, kurias lemtų tarpvalstybinė priekyba. Taip pat panašu, kad ir atsinaujantis ištekliai susiduria su didelėmis kliūtimis. Uždaros sienos kelia ir saugumo problemų. Belgijos krizė parodė, kad e, kas atsitinka, parodė, kas atsitinka, kai kaimynė nori apsaugoti savo rinką. Ir šiemet turbūt baigsis tarp institucinės dėrybos dėl naujų ACR taisyklių. Mes mm, žalieji manome, kad reikia tvirto arbitro rinkoje ir žalieji visada pasisakė už nepriklausomą, skaidrę ir stiprią ACR agentūrą kuri turėtų stiprų, nepriklausomą direktorių, kuris galėtų surasti nacionalinių ir kitų interesų pusiausvyrą. Ir labai tikimės, kad mums pavyks e, apginti daugumą parlamento pasiūlymų dėl ASER e, stiprinimo. Ačiū dabar ponas Količiek. Ačiū. Mm, norėčiau prisiminti mūsų ankstesnį susitikimą su ponu Potočnik. Turiu galvoje ne susitikimą vienoje, bet susitikimą mūsų komitete. Ir per tą pastarąjį susitikimą buvo sakoma, kad siekiant, kad elektros energija tekėtų per sienas, na, yra šalių, konkrečiai čia turiu galvoje Lenkiją, ji bando užkirsti kelią e, energijos srautams per sieną. Na, Moravijoje, Silesijoje jungtis yra geros, tačiau neįmanoma pasiekti, kad energija tiekėtų per sieną su Lenkija. Kitas dalykas - Balkanų šalis. Jos čia pažymėtos pilka spalva bet nėra nurodyta, ar čia kalbame apie Bosniją ar Šiaurės Makedoniją ar kitas Balkanų šalis. Taigi noriu paklausti, jūs sakėte, kad šios valstybės gina savo, saugo savo sienas ir užkerta kelią energijos srautams per sieną ir tai kelia problemų. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labai trumpai, du klausimai. Ar direktorius gali pasakyti, ar su naujais e, vamzdynais kaip Poseidon e, padėtis e, gerės? Ir taip pat turim diagramą, kur yra e, minimi įvairūs e, tarifai Ir, ir e, noriu žinoti, ar skirtingas lygis tų tarifų daro įtaką, mokesčių lygis valstybėse narėse. Dėkoju, ponė direktoriau, dabar atsakymas, atsakymams žodis jums. Dėkoju už komentarus, kurie eina į kai kurių aspektų giluminę esmę, ponui Langen ir ponui Peterson ir kitiems e, noriu pasakyti, jog dabar mes nepanaudojame jungčių visų jų pajėgumu. Todėl, kad šiuo metu mūsų nuomonė yra tam tikras diskriminavimas tarp e, vidaus srautų ir e, tarp valstybinio jungčių e, srautų. Taigi šiuometės prekybos zonas ne, neatspindi situacijos. Yra tokių zonų, kartais būna atskiras toje pačioje šalyje, O kartais zonos tampa su šalies sienomis ir tai, na, neatspindi tos elektros rinkos realybės. Taigi, norėdam pagerinti vidaus, vidaus e, e, srautus, kartais reikia riboti pajėgumus prie sienų. Taigi, čia norėčiau sureaguoti ir pono Količiaklą pasisakymą. Pavyzdžiui, yra tam tikrų sienų, tarkime, tarp Vokietijos ir Lenkijos, arba taip pat ir Vokietijos, e, Čekijos ir Slovakijos, pažiūrėjau, sieną. Jiems beveik iki nulio teko sumažinti pajėgumus pasienyje, nors iš principo infrastruktūra tenais yra. Tačiau ten remiamasi vidaus rautais vienoje šalyje. Tačiau vis tik fizinė situacija yra kiek kitokia, tai yra srautai išeina už šalies ribų ir eikvoja pajėgumus kitoje šalyje. Tad e, mes teikime tam tikrų pasiūlymų, kaip tai galima ištaisyti. Vienas dalykas - geriau nustatyti priekybos zonas, o kitas dalykas - galbūt kaip nors geriau bent jau signalus siūsti, kad tarkime to šalis, kurios kelia problemų kitiems, kad būtų aišku, kokia yra situacija, kokia yra to kaštai. 16 metų lapkritį mes apie tai kalbėjome ir džiaugiamės, kad komisija dalį tų pasiūlymų perėmė ir įtraukė į reglamento peržiūrėtą versiją. Toliau, ponas Langenas kėlė klausimą dėl tam tikrų nesutarimų, dėl ginčių tarp nacionalinių agentūrų. Na ir klausia, ar mes galime priimti sprendimą, tai jeigu tarnybos nesusitarė, galima spręsti. Ir tas jūsų minėtas atvejis yra labai svarbus. Kalbama apie jungties liniją ir tarnyba Britanijoje ir tarnyba Prancūzijoje negalėjo susitarti dėl išimties, dėl, to, dėl šimties prašymo tam tikro. Ir tuomet sprendimas buvo perkeltas mums, mes sprendimą perėmėme prieš mėnesį, jau daugiau negu prieš mėnesį mes prieėmė sprendimą būtent dėl to konkretos atveju. Kaip minėjote, pasienyje yra labai didelė paklausa ir mes vertiname, kad ta jungiamoji linija, ta nauja jungiamoji linija bei kitos linijos, kurios yra plan, planuojamos, plėtojamos, būtų naudingos. Tačiau būtų naudinga tik tais, jeigu būtų plėtojama ta sistema pagal tam tikras e, sąlygas. Svarbu, svarbu būtų, kad tas režimas būtų reguliuojamas. Tik tais tuomet tai būtų naudinga abiems pusėms. Taigi svarbu sudaryti ir su Prancūzija, tai ir bendrai su Europos reguliavimu. Toliau, ponė Petersonai, na, tie skaičiai yra tam tikri preliminarūs paskaičiavimai. Ir matote, kad kai kur spalvos tarsi yra šiek tiek išblunkitos. Taip ir todėl, kad, na, nėra tiksliai paskaičiuota, kiek, kokie tie skaičiai yra. Čia remiamės trečiosiomis šalimis šiuose vietose. Bet mes kalbame bendrai apie Europos rinkos integravimą. Ir tas integravimas, kuris jau padarytas, yra jau virš 15 milijardų naudos kasmet duoda. Toliau rinkos susijimas vienos dienos rinkoje. Čia manau, kad mūsų skaičiavimai yra gana gerai paskaičiuoti, kalbama apie milijardą ir galbūt apie dar kokius 200 milijonų, jeigu pavyks integruoti taip pat ir kitos paros rinką. Vėlgi yra galimybių, tačiau reikia sureaguoti į iššūkius. Ponas Dalundė, dėkoju už Jūsų kitą paramą agentūrai. Na, mūsų sienos dažnai būna tikrai labai uždaros. Ir gali būti, kad, pažiūrėjau, dėl krizės vienoje šalyje reikia užverti sienas. Ir bet tai galima padaryti legaliai padaryti, tačiau tai daroma netaip dažnai. Manau, kad reikia jau kuo daugiau panaudoti tai, ką turime. Tai yra ir kur naujus e, jungtis, naujus tiltus tam kas regionuose, bet ir kur geriau išnaudoti tai, ką mes jau turime. Taigi reikėtų šiek tiek labiau atverti mūsų sienas. Ir dar kartą padėkosiu Jums už Jūsų paramą. Ponas Količiai Berots kalbėjo apie Balkanų šalis, kėlė klausimą dėl Balkanų šalių. Tačiau, na, mūsų įgaliojimai ten nesiekia, Esame pateikę šiek tiek informacijos apie šias šalis, tačiau vis tik e, tos rinkos dar nedalyvauja rinkos susijėjime. Na, tenais yra biurai, tam bandom aukcionų pagrindų prekiauti jų pajėgumais, tačiau kol kas jie dar neįgyvendina pilnai elektros rinkų susijimo. Mūsų sekretariatas padeda jiems jų pastangose kad e, ir ta Europos dalis taip pat prisijungtų, judėtų tą pačią kryptimį. Bet aš, aš tiesiog negaliu pasakyti ir nežinau, kok, kokia yra sienų situacija toje dalyje. Negaliu pasakyti, kad tos sienos yra visiškai uždarytos, bet taip pat negaliu pasakyti, kad ir kad tos sienos yra pakankamai atviros, kad būtų efektyviai naudojama. Toliau ponė Damato, jeigu neklystu. Na, Kalbant apie mokesčius, čia turiu santrauką, elektra ir dujos. Matote, kokią dalį sudaro įvairūs komponentai. Ir ta informacija rasite apie kiekvieną šalį, tame, toje tasos dalyje, tame tome, kurį mes esame išleidę. Čia matote antrą nubrašos eilutę. Pirmiausia yra PVM, pirma, pirmas, pirma dalis, o paskui eina kiti mokesčiai. Taigi virš 20 procentų susidaro elektrai ir vėl panašiai dujų atveju. Taigi kalbama maždaug tarp penktadalio ir ketvirtadalio mokesčiams. Dėkoju. Dėkoju, trumpas pasakymas, prašau. Dėkoju. Labai trumpas papildomas klausimas, ponė direktoriau. Dėl Aquin atvejo. Tai jūs kalbėjote, kad nepavyko tuomet susitarti, nes Prancūzija blokavo tą susitarimą. Bet kaipgi toliau? Kas, koks kelias toliau? Ar galima pateikti skundą prieš Prancūziją? Ar komisija tuomet imasi veiksmų? Koks, koks yra įmanomas sprendimas? Dėkoju. Atsiprašau, turbūt nepas, paliku blogo žodyną. Na, ne tai, kad Prancūzija blokuoja tai, bet Prancūzijos teisinė sistema neleidžia to dalyko plėtoti. Tuomet mes peržiūrėjome situaciją ir mes vertome, kad pagal reglamentą 347 iš 30 metų yra teisė dėl bendrųjų interesų numatyti tam tikrą paramą ir suteikti leidimą. Ir manau, kad kaip tik Prancūzijoje galima ir išbandyti tą galimybę. Yra taip pat ir jau teisingumo teismo praktika šioje srityje. Teismas gali keisti nacionalinius teisės aktus, jeigu mano, kad nacionaliniai teisės aktai netitinka Europės teisės. Aišku, dabar jau lieka vietos institucijoms tinkamai sureaguoti. Bet kad atveju, jeigu paaiškės, kad nėra kito sprendimo, galbūt bus galima iš nuos svarstyti išimties prašymą. Bet bet kokiu manome, kad tikrai vartotojai turėtų gauti tą naudą, kuri galima. Ir reikia svarstyti, ar tikrai iki galo Prancūzijos teisė atitinka europinės nuostatas. Dėkoju. Dėkoju, ponė direktoriau, už Jūsų pasakymus, už Jūsų sunku darbą. Matome štai, kad po trečio energetikos paketo jau yra patirties, jūs su to dirbote, tai, tai toliau lieka jūsų rankose. Dėkoju. Uh, friends, point, um... Eikime toliau, kolegos. 19 punktas. Vykstančių tarp institucinių darybų ataskaita. 9 punktas - elektros energijos vidaus rinka. Uh, Ir 20 punktas - elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės. Taigi reglamentas ir direktyva pono Krišienis Karinš nėra. Tai aš labai trumpai pristatysiu. Dalyvavau antrame trilogė. Galiu labai trumpai pristatyti situaciją. Taigi antras trilogas dėl reglamento vyko, buvo aptati kai kurie principai dėl elektros rinkos veikimo, trečias straipsnis. Buvo aptarti kai kurie klausimai, kurie siejasi su kitos paros ir vienos dienos rinkomis, septintas straipsnis ir šeštas. Taip pat iš ankstinės rinkos bei kaip tai paveiks trumpalaikės ir ilgalaikės rinkas ir produktus. Aštuntas straipsnis. Buvo jau dėl kai kurių dalykų sutarta, tačiau dėl pačių kontroversiškiausių klausimų, tai yra dėl minimalių kiekių, diskusija dar turi testas trilogo antra dalis buvo paskirta regioniniam skirstimo tinklų operatorių bendrabiavimam nuo 32 iki 42 straipsniai. Institucijos bendrai aptarė pagrindinius politinius klausimus, kurie siejasi su regioninio koordinavimo centrais. Tokį pavadimą siūlo parlamentas arba regioninis saugumo, regioninis saugumo koordinatorių bendrabiavimas. Taryba siūlo, siūlo tokį pavadinimą. Taigi, klausimas tas pats, bet du skirtingi pavadinimai ir nutarta suteikti įgaliojimus toliau diskutuoti techniniu lygiu. Toliau, direktyva. Vyksta, vyko antras trilogas, buvo aptarti kai kurie klausimai, kai kurios nuostatos, kurios siejasi su vartotojų apsauga ir įgalinimu. Ypač kalbama apie dinaminės kainos sutartis, 11 straipsnis, persijungimas 2 straipsnis, lyginamieji įrankiai 14 straipsnis ir pirmas priedas ir taip pat sąskaitos 14 straipsnis ir antras priedas. Buvo pasiekta kompromisų ties kai kuriais šių klausimų, tačiau na, kai kurie klausimai išspręsti buvo ir kai kurie kompromisai buvo suformuoti, tačiau kai kurie klausimai dar lieka atviri. Ir darybininkai pritarė, kad reikia sutarti visų pirma, iš anksti, sudaryti iš ankstinius sutarimus prieš perinant į techninį lygį. Ir tie techninė, tas lygiai techninio lygio sprendimą turi būti apsvarstyti iki kito trilogo. Taigi diskusijos toliau vyks techninėme lygyje ir kitas trilogas vyks dėl abiejų klausimų, dėl elektros rinkos dizaino. Direktyva ir reglamentas bus aptariami. Tai vyks spalio 8 dieną. Taigi už dešimties dienų. Toliau 21 punktas. Pasirinkimas plėti riziką elektros energijos sektorija. Flavio Zanonato. Prašysiu kolegos trumpai suteikti informaciją apie tai, kas vyksta dėrybose. Gracija prisidė. Dėkoju, pirmininkė. Buvo daug dvišalių susitikimų su pirmininkaujančia ES valstybė ir su komisija prieš pradedant pirmąjį trilogą, sustikimų dvasia buvo labai konstruktyvi. E, Sustikome rugsėjo 5 dieną ir net jeigu ir buvo kai kurių nesutarimų, vis dėlto e, planų, kaip valdyti riziką, e, tam parengimas ir modelių parengimas bei pagalbos teikimo apibrėžimas e, esant tiems rizikos faktoriams bei kompensacijos klausimai bei vertinimas eksantė nacionalinių planų buvo uh, aptarti. Akivaizdu, jog tas modelis, kuris numatytas pirmajame priede, gali tinkamai numatyti ventisumą ir veiksmingumą taryba nori palikti šitos klausimus, kas dėl e, plano turinio apibrėžimo valstybėms narėms, dėl deleguotų prerogatyvų. Tai yra taip pat išdėstyta pirmajame priede. Komisija per pirmąjį trilogą pateikė savo e, poziciją šito klausimu. Toliau e, bendradarbiavimas ir solidarumas tarp valstybių. Čia tekste neminimi tokie sprendimai, kuriuos būtų galima įgyvendinti, be kita ko tinkama kompensacija, teisingas kompensacijas ir čia reikėtų daugiau aiškumo. Tai parlamento e, gairės septintas straipsnis kaip tik tai galėtų išspręsti tas e, problemas, tačiau e, taryba kol kas akcentuoja biurokratijos aspektus ir kol kas valstybės narės neapsisprendžia dėl įvairių galimų schemų. Trečias aspektas - eksante nacionalinių planų e, vertinimas 12a straipsnis, čia kalba sukasi apie komisijos prevencinius uh, veiksmus iš savo pusės. Mes manome, kad reikėtų užtikrinti tikrinimą, jeigu norime um, užtikrinti nacionalinių planų nuseklumą. O tam reikia bendradarbiavimą tarp valstybių narių kovos su klimato kaita srityje ir energetikos srityje dėl deleguotų aktų komisija e, privalo pateikti savo vertinimą dėl nacionalinių planų. Ta pirmasis trilogas E, aptarė ir e, kitus techninio pobūdžio, labiau techninio pobūdžio aspektus. Parlamentas nori kai kurių viršutinių ribų, žemesnių negu tos, kurių pageidauja taryba. Ten taip pat kalba sukasi apie sektoriaus kai kurių interesuotų pusių dalyvavimą. Šitie techniniai aspektai bus reguliuoti, techninis darbas tęsiamas toliau. Kitas susitikimas vyks Strasbūrė spalio 23 dieną. Ir aš tikiuosi, kad per paskutinį trilogą bus pasiekta gerų rezultatų. Dėkuoju. Ponas Langin. Ačiū. Aš e, norėjau bendrą pavadžio pastebėjimą pateikti, tačiau po, paskui. Suteiksiu žodį ponui Helvek Petersen. Dabar dėl ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros. Trilogo darybos vyksta. 26 e, rugsėjo vyko paskutinis e, e, trilogo sustikimas, yra daroma pažanga, tačiau dar lieka daug ką nuveikti pirmajame trilogė, daug e, aspektų techninių lygmenių buvo aptarta ir aš tikiuosi, kad mes e, iki antro trilogo padarysim pakankamai pažangos. Antras e, vyks e, spalio 23 dieną. Kaip, kaip sakė panas Patošnik savo įžanginėme žodyje, tai labai svarbi sritis. Mes turime skatinti tarp valstybinės srautus ir tam mums reikia stiprios agentūros, kuri užsimtų reguliavimu, tam, kad būtų įmanoma pasinaudoti visais privalumais. Tad mūsų laukia svarbus darbas, turime kartu dėti pastangas, nepriklausomai nuo mūsų politinių įsitikinimų, kad tos problemos būtų išspręstos, tad techninių lygmenių daug aspektų yra jau e, sureguliuota ir tikiuosi, kad pasistumėsime smarkiai į priekį iki antro trialogo spalio 23 dienos. Dėkuoju, ponas Langen. Dėkuoju. Dėkuoju pranešėjai. Dėl e, S reglamento aš noriu bendro pabudžio komentarų pateikti dėl trilogo. Aš jau virš 10 metų dirbau Europos parlamente. Ir e, matau, kad e, parlamento narių veiksmų laisvė savo politinės e, šeimos frakcijos požiūrių yra vis mažesnė. Jie vis labiau priklausomi nuo savo frakcijų. Aš norėčiau kad tai politinio pobūdžio klausimai būtų išspręsti, nes e, turint e, omenyje administracinę tvarką, viskas baigėsi pasikeitimų laiškais arba kosmetiniais pakeitimais. Aš pateiksiu pavyzdžių nes yra, sakykime, kai kurių kritinių aspektų, kuriuos galima išspręsti. Vyksta trys trilogai, e, penki techniniai susitikimai, trys e, kitokie susitikimai ir daugybė posėdžių. Rugsėjo 26 dieną vyko lapkričio 25 dieną šešėlinių pranešėjų susitikimas numatytas, dar, dar 15 susitikimų numatyta. Kodėl? Todėl, kad e, sekretariatas turi atlikti savo darbą, yra atsakingas už šį klausimą darbuotojas ir jisai turi atlikti savo darbą. Aš manau, kad uh, čia mes e, prarandam politinę atsakomybę ir viską e, atiduodam spręsti biurokratams. Ir politiniai atstovai yra vis mažiau ir mažiau kvalifikuoti. Čia, ta, aišku, tai yra ekspertai, tačiau jie yra tarnautojai ir iš principo jų politinis statusas nėra labai aiškus, jie iš principo nėra politikai, jie yra tarnautojai, vadybininkai, sekretoriai. Aišku, jie spec... aš neneigiu jų specialybės žinių, jie yra ekspertai, tačiau jie neįsprendžia politinių aspektų. Aš manau, kad turime dėrėtis e, dabar su taryba, tuo tarpu mes nesugėm sudaryti parlamente. Uh, Ir galbūt turėtume pirmą susitar dėl savo parlamento pozicijos. Mes tą darome komitetų lygmenių. Aš priklausau vienai iš didžiausių frakcijų ir dažnai didžiųjų frakcijų atstovų nebūna pakankamai komitetuose, nedalyvauja posėdžiuose Aš manau, dėl to turime keisti darbo metodiką. O misijai galime pasakyti, kad šiuo darybų etapu pateiktas pasiūlymas gali būti atsiimtas ir pateiktas naujas, tačiau ne jie priima tokį sprendimą. Ir dažnai komisija, Europos komisija elgesi taip, tarsi parlamentas būtų uh, kažkoks komisijos e, padalinys. Tokia padėtis e, negali būti toleruojama. Dėkoju, aš noriu pasakyti, jog mes turėtume be jokios abejonės atsižvelgti į jūsų komentarus. Tai yra rimti komentarai, bendro pabudžio komentarai. Ir e, man atrodo, kad čia kalba sukasi apie rimtas e, problemas. Nes mes turime daug įvairiausių problemų. Dabar vyksta 17 įvairių dėrybų, tad nėra sekretariatams ir politinių frakcijų patarėjams viską e, išspręsti, visas kylančias problemas. Tačiau mes atsižvelgsime į jūsų pastadas. Aš nematau, mano nuomonė, tos problemos nėra tokios rimtos, kaip jums atrodo, tačiau mes bet kuriuo atveju išnagrinėsime tos e, klausimus ir mes į tai atsižvelgsime. Galbūt e, Martinas norėtų kai ką pridėti. Mortinas. Dėkoju, jūsų komentarai iš tikrųjų yra labai logiški, tinkami Ir mano patirtis nėra tokia kaip pono Langeno, kad aš galėčiau palyginti su prieš tai buvusią sistemą, tačiau dabar aš galiu pasakyti, kad mes bandome atsižvelgdami į savo įgaliojimus daryti pažangą kaip galima greičiau, siekiame kaip galima greičiau susitarti ir aišku, darbų grafikas yra toks dėl kokio susitarta su taryba ir su komisija, mes galim pratest E, tas darybas, jeigu reikės, bet galbūt mums pavyks e, susitarti kaip galima greičiau, tad e, to ir sieksime. Dėkuoju. Taip, mes galėsime paskui giliau dar panagrinėti tos klausimus, kalbėdami apie trilogus. Prašom. Kalbant apie koordinatorius. Galbūt koordinatorių lygmenių galima būtų tai aptarti, nes tai labai svarbus klausimas. Aš prisimenu, kad e, ne praeitoje, bet už praeitoje kadencijoje e, Olandijos finansų mini, ministras balsavo prieš sprendimą dėl politinės diskusijos, taip pat e, tuomet buvo nagrinėjamas CO2 išmetalų klausimas. E, Ponas Bolo, Prancūzijos ministras, tuo metu sakė, jog aš pabandysiu prastumti šitą klausimą, jis turėjo galvoje, kad asmeniškai jisai tai darys, tačiau mes turime tai daryti kaip parlamentas ir mes turime dėrėti su taryba kaip lygiaverčiai partneriai o ne pasinerti techninių detalių gausybę. Dėkuoju, aš e, taip, taip giliai šitų dalykų nematau, kaip jūs techninių požiūrių. Aš žinau, kad e, trilogų kontekste ir techninių lygmenių kyla labai daug įvairiausių problemų ir sunkumų. Mortinas prieš keletą minučių sakė, jog e, Acer trilogija taip pat daug dalykų buvo deleguota techniniam lygmeniui, tačiau, kad suprastume jūsų nuomonę, būtina atsižvelgti į tai, ką jūs e, sakėte, ir mes tai padarysime. Dėkoju. Na, dabar už keletos minučių pradėsime bendrą posėdį su TRAN komitetu. Laukiame TRAN komiteto kolegų ir paskui tęsime toliau.